Dear colleagues, uh, we're going to make a start uh, with some announcements. Um, before we begin with the adoption of the agenda. Pradėsime nuo informacinių pranešimų. Prieš pradėdami dirbti pagal darbo tvarkę, aš perskaitysiu trumpą vertėjų pranešimą. Žinote, apie ką eina kalba, bet aš jį tiesiog perskaitysiu kolegoms, kurie nežino. Taigi vertėjai turi informuoti, kad jau trečią savaitę vyksta darbo ginčas dėl naujų vienašališkai primestų darbo sąlygų. E, vertėjai sako, kad nepaisant daugelio nuolaidų iš jų pusės administracija nededa jokių pastangų konfliktą išspręsti, todėl vertėjai keliuose kabinose e, privalomai, administraciškai privalomai dirba, yra priversti dirbti ir e, išreiškiant solidarumą vertėjams dėl to, kad jie negali streikuoti ir dėl to, kad diskriminuojamos kai kurios kalbos, vertėjai dėja dirbs tik tai numatytą darbo laiką ir konkrečiai iki to laiko, kuris numatytas darbo tarkėje. Taigi, ačiū. Toks buvo pranešimas. Aš Tikiuosi, kad vertėjų labai tiksliai perskaičiau šį pareiškimą. Taigi mūsų laukia tokie apribojimai vertimo prasme. Eikime dabar prie darbo tvarkės. E, aš norėčiau pasiūlyti šiek tiek pakeisti darbo tvarkę. Penktasis punktas dabar rezoliucija dėl humanitarnės pagalbas 11 e, punktas bus 14 e, e, punktas kalba apie ES ir Tunisą, o ne Turkiją. 33 punktas bus apie misiją į Bulgariją ir turės būti atidėtas. 34 ir 35 punktai bus aptarimi 15 minučių anksčiau negu numatoma. Kalbant apie kalbas, aš minėjau e, problemas, su kuriuom susiduria vertėjai. E, šiandieną vertimas yra į visas kalbas ir skirus kruatų, danų, maltiečių ir gelų Toliau mes turime pritarti koordinatorių rekomendacijoms, paskirėme visą virtinę pranešėjų, visi pirma, pona Štetina, EPP frakcija, renks pranešimą apie tarybos įgyvendinamą įsprendimą dėl automatinių duomenų mainų, panas Skšipek renks pranešimą dėl psichoaktyviųjų medžiagų. Ponas Karlas Koelio iš APP e renks pranešimą dėl vis pasiūlymo, vizų informacinės sistemos. Toliau panas Gomeš rengs pranešimą dėl blockchain, blok grandinių. Sorry, Emilian Pavel of the S&D has been nominated. Ponas Pavel iš S&D renks e, nuomonę dėl e, e, darbo agentūros įsteigimo. Taip pat bus rengiamas pranešimas dėl dirbtinio intelekto ir robotikos. Ar galite pritarti šioms koordinatorių rekomendacijoms? Deleguoti ir gyvendinamieji aktai. E, 11 birželio komisija yra prieimusi rekomendacijas dėl e, signalinių ginklų 12 birželio 18 metais komisija e, pristatė specifikacijas dėl ginklų e, ženklinimo ir dėl ginklų įsigijimo ir turėjimo. E, mes gavome laišką e, informuojantį e, apie tų įgyvendinimo aktų pasiūlymus. Jeigu būtų prieštaraujančių iki 25 ir 26 birželio vidurdienio prašome mus apie tai informuoti. 11.15 mes šiandieną balsuosim elektroniškai, taigi būkite pasirengę savo balsavimo korteles. Kal, kreipiuosi į keturis komiteto narius, kur, kuriems esu dėkingas, kad atėjo į salę. E, trečiasis darbo tvarkės punktas e, - įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu Tai dalis e, biudžeto procedūros, kasmetinės e, procedūros. E, ponas Vijoti konkrečiai rengė pranešimą dėl 2019 metų biudžeto. Pono Vijoti nėra, bet ponas Kristogonas rengė Libę nuomonę. Ir žodis jam. Dėkuoju, ponė. Pirmininkė, Europos Sąjunga dabar išgyvena lemiamą etapą, e, kuriant toliau Europos projektą e, piliečių laisvių, teisingumo vidaus reikalų klausimai yra nepaprastai svarbus ES biudžetui. Gerai funkcionuojanti Europos laisvės, saugumo ir teisingumo e, zona yra būtina kovant su nusikalstamu ir įtvirtinant pagrindinės teisės ES. Dėl to finansinių išteklių lygmuo kuris numatytas daugiametėje finansinėje programoje 2019 iki 2019 metų e, yra e, turi būti deramai e, finansuojamas ir reikia užtikrinti būtiną finansavimą tam, kad pa, prieglopščių paramos biuras taptų tikra Europinė agentūra, kad užtikrintos būtų pagrindinės teisės e, visiems e, kurie dėl to kreipiasi. Dėl to Frontexas turi gauti deramą finansavimą tam, kad galėtų vykdyti savo užduotis deramai. E, prieglopščio migracijos ir integracijos fondo finansavimas e, numatytas e, didinti 56 procentais, kad būtų galima Dublino teisės aktus įgyvendinti taip pat Graikijai Graikija prašė 175 milijonų eurų. Ir tai vertinama kaip pozityvus žingsniai. 275 milijonai eurų asignavimuose mokėjimams iš prieglopščio integracijos fondo numatyta tam, kad būtų galima spręsti absorpcijos e, pajėgumus, absorbavimo pajėgumus valstybėse narėse. Taip pat yra svarbu vieną biudžeto eilutę numatyti kiekvienam iš tikslų, kad Libe komitetas galėtų atlikti priežios vaidmenį ir sustiprintų ES lėšų naudojimo skaidrumą. Dėl pagrindinių teisių apsaugos reikia akcentuoti tai, koks yra svarbus pakankamas priežios mechanizmų finansavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Akivaizdu, kad pagrindinės teisės ES kartais nėra visuotinai užtikrinamos ir rekomenduojama pagrindinių teisų agentūros biudžetą, taip pat Europos duomenų apsaugos pareigūno finansavimas turėtų būti atitinkamai padidintas. Būtų uh, Taip pat labai svarbu EU lisai numatyti pakankamai lėšų 19 metais, kad e, būtų galima samdyti darbuotojus ir ekspertus e, tam, kad būtų galima atlikti priskirtas papildomas užduotis. E, pagal dabartinį pasiūlymą komisijos matome, kad ne viskas bus užtikrinta, kalbu apie 21-27 metų daugiametę finansavimo programą. Vidaus saugumo fondas. Reikia akcentuoti, kad policijos ir teismų bendradarbiavimo stiprinimas ES, kad būtų kovojama geriau su terorizmu ir kitais tarptautiniais rimtais nusikaltimais, taip pat kovoti veiksmingai su kibernetiniais nusikaltimais, reikia atitinkamų priemonių. Tai yra mūsų komiteto prioritetas. Ir mes norime akcentuoti, kad Reikia veiksmingai kovoti su nusikalstamu Europolui veiksmingiau e, ir reikia bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Reikia tam atitinkamo finansavimo. Taip pat Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centras turi būti atitinkamai finansuojamas. ES tinklų ir informacijos saugumos, saugumo agentūros įgaliojimai bus peržiūrėti ir jai taip pat reikia skirti atitinkamą finansavimą, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. Be to, Eurojusto biudžetas turi būti pakankamas tam, kad jis galėtų deramai vykdyti savo vaidmenį, tai yra koordinuoti tyrimus, e, teisminį persekiojimą tarp valstybių narių kompetentingų institucijų. Tačiau, pakankamai nemažas sumažinimas 21-27 metais TFP asignavimų įsipareigojimams e, Eurojustui ir teisingumo programams yra e, neproduktyvus. Mes turime galvoti, kad didėja užduočių, taip pat daugiau yra politinių prioritetų saugumo teisingumo srityje ir pasiūlymus reikėtų dėl to peržiūrėti kita vertus 4,1 milijonai eurų tiek numatyta Europos prokuratūrai. Ir tai yra pozityvi inovacija teisingumo, teisingumo vidaus reikalų srityje. Reikia e, atsižvelgti į tai, kad biudžetas piliečių teisų teisingumo vidaus reikalų srityje yra būtinas tam, kad būtų galima sustiprinti pagrindinių ES veikimo principų gyvendinimo. E, žmogaus teisų apsauga, solidarumas, bendradarbiavimas ir demokratija. Dėkoju. You, one... Dėkoju. Yra vienas šiandien pranešėjas, kuris norėtų pasakyti. Prašau. Ir taip pat atvyko ponas Vijotis. Taigi, ponas Pamikins. Dėkuoju pirmininkė kolegos, kalbėsiu labai trumpai, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus šiame tekste yra turbūt Trys klausimai, taip pat biudžetai labai svarbus. Pirmiausia, visų parškų tiekėjų teisės kreiptis paramos fondą ir taip pat priemonės, kurios remia migrantų integraciją. Tai yra svarbus dalykas, kitas dalykas. Reikia leisti Libė komitetui atlikti priežiūros vaidmenį ir tuo užtikrinti ES finansavimo didesnį skaidrumą. Ir taip pat reikia kovoti už didesnę paramą. Manau, kad reikia stiprinti šias institucijas, kurios buvo minėtos ir norėčiau pasakyti, kad nuo 11 iki 14 paragrafuose reikia stiprinti libę vaidmenį, taip pat 24-29 paragrafai, taip pat nuo 46 iki 48. Na, necituosiu visų paragrafų, bet manau, kad tai yra labai svarbus dalykai. Dėkoju. You, Dėkoju, ponas Mamikins. Dabar sutiksiu žodį ponui Vijoti pranešėjui. Turbūt ponas Kristogonas norės dar pasakyti po to, ne? Taigi, ponė Vijoti, galite padaryti išvadų ir užbaigsime šį klausimą. Much, Mr. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems. Atsiprašau, kad truputėlį pavėlavau. Taigi atsiprašau už tai, kad vėluoju. Eismo problemos. Atsiprašau komiteto. Ir dėkoju už tai, kad pakvietėte prisijungti šias diskusijas. Dabar aš lankausi įvairiuose komitetuose ir man ši patirtis labai svarbi. Labai gerai, kad galima pabendrauti su nariais iš kitų atskirų komitetų, nes kiekvienas komitetas turi savo prioritetus. pasiūlymą pakeičiau kovo 25 dieną, bet visi turėjo jau susipažinti. Tačiau dabar norėtų kaip dėmesį į 2-3 svarbiausius dalykus, 2-3 svarbiausias temas. Tai ką reikia galbūt išsamiau paaiškinti, į ką reikia galbūt daugiau investuoti. Pirmiausia, prieglopstis ir migracija. Reikia užtikrinti, kad e, tikrai užtektų lėšų ESO biurą paversti agentūrą. Sutinku su šiuo tikslu, tačiau jį pasiekti bus labai sudėtinga. ir dėl ekonominių klausimų, ir taip pat dėl biudžeto struktūros klausimų. Vis tik tai yra atskiros biudžeto eilutės. Taip pat vyksta gelbimo jūroje operacijos, vėlgi kaip jas finansuoti, kaip įstraukti biudžetą. Aš pas labai remiu šias operacijas. Ir darysiu, ką tai galiu, kad apginčiau šias operacijas kitose svarstymo etapuose. Tačiau tikrai reikia dar gerai pagalvoti, ypač kaip tai pridengti prie būsimos daugiametės finansinės programos. Toliau išorės sienų valdymas. Reikia pakankamai finansuoti Frontex. Taip pat EULIZA reikia daugiau finansuoti, turint galvoje, kad e, šiai agentūrai gali būti numatyta papildomų užduočių. Bet kuriuo atveju mes kaip Europos parlamentas visuomet stengiamės paspausti valstybės narės ir parodyti, kad kai atsiranda naujų poreikių, reikia skirti ir naujų lėšų. Kai komisija gauna naujas užduotis, jiems reikia naujų darbuotojų ir naujų, naujų lėšų, daugiau lėšų. Ir taip pat negalima tikėtis, kad agentūros galės nuveikti daugiau darbų, turėdamas tiek pat darbuotojų, kiek turi. Toliau bendrabiavimas policijos rytyje, kova su terorizmu bei tarptautiniu nusikalstamumu ir žmonių kontrabanda. Taip pat Eurojust, Apple, Europol. Negrįžkime prie migracijos ir prieglapščio. Yra teisinis pagrindas, kaip spręsti humanitarinės krizės. Tai gali būti sutingas klausimas taikinimo procedūros metu. Reikia užtikrinti, kad prieglopščio prašytojų prieimimo procedūros būtų tinkamai finansuojamos. Taip pat ir EU, EU lizą reikia tinkamai finansuoti. Toliau. Kitas dalykas, ką norėčiau paminėti, tai agentūrų finansavimas. Per pastarosius metus pavyko gerokai pasistumėti taikinimo procedūrose ir nors nepasiekime visko, ko norėjome, tačiau pavyko užtikrinti nedidelį padidėjimą Eurojust ir EASO e, darbuotojų skaičių padidinimo. Tikslas yra toliau kovoti šioje srityje. Tačiau be abejo taryba prašys mažinti darbuotojų skaičių kitose agentūrose. Na, čia noriu pasakyti aiškiai. Jeigu taryba didins išteklius, tai tuomet gali susiklostyti tokia situacija, jog ne, net nebus numatyta rezervo ir tai gali skliudyti kitiems projektams ir programoms. Taigi čia kyla toks ir techninis, ir politinis klausimas. Be abejo, mes sieksime paremti visus prašymus, kuriuos gavome iš Libe komiteto. Tačiau su taryba yra sudarytas naujas neformalus sustarimas. Ir jeigu taryba. Na, aš dabar nenoriu aptarinėti atskirų atvejų, bet štai taryboje gali būti tokia situacija. Matome, yra nauja vyriausybė Italijoje. Ir matome jau šiek tiek kokia pozicija kinta. Taigi, jeigu taryba ketins daugiau investuoti į migracijos rautų valdymą ir migracijos sritį bendrai, reikalasime, kad būtų skiriama pakankamai išteklių, pakankamai pajėgumų ir komisija turi galėti sutvarkyti su naujomis programomis ir projektais. Ir jeigu nebus tai tinkamai finansuojama, tai nebus ir įmanoma to padaryti. Reikia nubriežti kažkur raudoną liniją. Parlamentas turi nusibriežti tokią liniją. Na, nepatinka man taip sakyti, bet negalime leisti, kad populistiniai, politiniai sprendimai taptų ir populistiniais administraciniais sprendimais. Ne, reikia protingai tvarkyti išteklius. Taigi toks yra ir mano tikslas. Norėčiau sulaukti kuo platesnės paramos, kad kuo daugiau narių paremtų įgaliojimus trilogui tai suteiktų mums daugiau galios per darybas. Man kaip pranešėjai svarbu ne tik frakcijus, frakcijus laukti paramos, bet ir parlamento narių visų paramos laukti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, Danielė. Taip labai aiškiai pristatėt svarbiausius dalykus. Turbūt ne iki galo tvarkingai vyko šios diskusijos, nes narėje atvyko vėluodami kai kurie. Galbūt Aldė šilis pranešės norėtų pasisakyti. Prašau. Thank you, Chair. Well, during the discussion... Dėkuoju pirmininkė, kalbant apie laiško, kurį Libė komiteto pirmininkas e, turės išsiųsti biudžeto komiteto pirmininkui turinį, e, mes e, turime užsitikrinti kad e, valstybės narės, kurios yra pirmosiose linijose ir susiduria su prieglaušio prašytojų didžiausiais srautais, gautų Frontexo ir IAZO adekvačią pagalbą. Mes žinome, kad egzistuoja toks džentelmenų susitarimas šiais klausimais, bet nenorėčiau užbėgti trilogo procedūros rezultatams už akių. E, šalis prie išorės sienų jaučia, kad ES nepakankamai jas remia, todėl nors ir yra gerai, kad e, skiriamas lėšos prieglopščios rytyje, manau, kad Frontexui reikėtų skirti daugiau pinigų, kad galima būtų padėti valstybėms narėms kontroliuoti išorės sienas. Aš e, taip pat pritariu tam, kad ir 19 metams e, skiriamos lėšos e, lankstumo priemoniai panaudoti. Vis tik biudžeto komiteto e, rekomendacijų projekte trialogui ne viskas yra gerai, nepaisant to, kad pripažįstama, kad ši politikos rytis nėra pakankamai finansuojama. E, šie reiškiniai turi potencialą destabilizuoti ne tik kai kurias valstybės narės, bet ir visą ES. Taigi, kai kalbama apie novatorišką požiūrį į ES biudžetą, turime pripažinti, kad neišsprendus tų problemų gali atsirasti rimtų trikdžių. Svarbu, kad komisija tai pripažintų savo pasiūlyme dėl e, kitos DFP kai kalbama apie išorės sienų ir migracijos rautų suvaldymą ir numatoma skirti tris kartus daugiau lėšų šiems dalykams. Taip pat reikėtų numatyti daugiau lėšų kibernetiniam saugumui, e, radikalizavimo ir nusikaltimų prevencijai. E, vidaus saugumo fondo biudžetas ir policijos bendradarbiavimas taip pat turėtų sulaukti papildomų e, lėšų. Taip pat sveikinu, kad šimtų e, milijonų eurų didėja įsipareigojimo asignavimai EU lyza. EU lyza tikrai turi turėti pakankamai lėšų, tame tarpe ir žmogiškųjų išteklių, kad susidorotų su savo uždaviniais. Labai svarbu, kad būtų įvykdyti visi tikslai per ateinančius du metus, e, dar galiojant dabartiniai DFP. Taigi e, reikia netidėliotinai spręsti visas tas problemas ir konkrečiai migracijos problemą, nes jos kelia grėsmę ES. Taigi tokie būtų mūsų prioritetai. Dėkoju. Žinoma, būtent e, ties tais dalykais ir susitelks mūsų tolesnės e, diskusijos. Aš manau, kad ir mūsų pranešėjas apie tai šnekės, bet dabar jau turėsime savo diskusiją sutrumpinti, nes e, jau atvyko Graikijos migracijos politikos ministras. Dėkoju e, visiems už e, indėlį į šią diskusiją, ponui Vijotijai, ponui Krisogonas ir kitiems. Taigi, e, Graikijos ministras e, jau atvyksta. minutę e, palūkėsime, parlamentinę minutę. One minute, two minutes ago, it's fine. As soon as he comes, we'll start on time, colleagues, because we have a short period. Kai jis atvyks, iš karto pradėsime dirbti, nes e, nedaug turime laiko iki balsavimo. Kolegos, galime pereiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto. E, e, sveikinuosi su Graikijos migracijos politikos ministru Dimitrijosu Vytsasu. E, visada mums svarbu ir malonu susitikti su ministrais, kurie neseniai pradėjo eiti pareigas. E, iš tikrųjų, e, reguliariai esame informuojami apie situaciją Graikijoje. E, vakar vyko diskusijos taip pat ir šiandien labai svarbu būtų iš ministro išgirsti jo nuomonę apie situaciją mikro lygių vadinamųjų mikro e, e, lygių. Labai įdomu mums išgirsti, kas vyksta Graikijoje. E, žinome, kad Graikijoje dirba kolegos, kurie yra sukopę daug patirties ir kad jums kasdieną tenka tas problemas sęsti. Turėjau pasirengęs ir ilgesnį pristatomą į žodį, bet kadangi laikas spaudžia, turėsime pereiti prie jūsų pasisakymo. Uh, E, žinau, kad e, žymime e, pabėgėlių tarptautinę dieną, tai dabar, kiek suprantu, pažiūrėsime ir video filmuką šią temą.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 Minister, if you could um, warm welcome again and please. Taigi dar kartą sveikinu Jūs atvykus pas mus, prašom žodis Jums ir paskui turėsime laiko ir diskusijai. E, labai dėkoju, pirmininkė, kalbėsiu graikiškai. E, ir aš tikiuosi, kad pasakysiu pakankamai, e, kad informuočiau, kas vyksta Europoje ir Graikijoje būtent dabar. Taigi, ponė pirmininkė, man tuo pat metu ir malonu, ir garbė tarptautinę pabėgėlių dieną kreiptis į jūs, į jūsų komitetą. E, Noriu pasakyti labas rytas visiems komiteto nariams. Europos parlamento vaidmuo planuojant migracijos e, ir pabėgėlių krizės suvaldymą ir formuojant ES politiką prieglapšio ir migracijos rytyje yra ypatingai svarbus ir e, aktualus kaip niekada. Tai e, yra politika, kuri remiasi mūsų vertybėmis, e, pagarba žmogaus teisėmis, ES sutartimis ir tarptautinė teisė. Noriu sustelti ties keliais e, konkrečiais problemos aspektais ir e, pasidalinti savo požiūrių į Dublinas 4 reglamento plėtotę ir į tai, kas vyksta Graikijoje, antroje 2018 metų pusėje ir ko galima tikėtis 2019 metais. Bet prieš tai e, bendresnio pobūdžio mintis mūsų e, bendras ES kelias e, remiasi dialogu, žvilgsniu į ateitį ir žinoma kompromisu. Bet visa tai turi remtis pagrindu, dėl kurio visi sutarėme. Kitaip grįšime vėl prie starto linijos, kai nebuvo nei bendrų vertybių, nei bendrų taisyklių, nei bendrų sutarimų. Na ir šis klausimas ypač aktualus, kai kalbame apie pabėgėlių klausimus. Ar Ženevos konvencija, protokolai, jungtinių tautų protokolai ir kiti dokumentai taikytini turėtų būti toliau taikomi ar ne? Uh, Ir kai kalbame apie solidarumą, apie kokį solidarumą kalbame? Solidarumą su žmonėmis ir e, vadinasi e, bendradarbiavimą tarp valstybių narių, siekiant e, tiem žmonėms padėti, ar solidarumą tarp valstybių siekiant atsakomybės sprendžiant šį klausimą. Ir atsakymą į šios klausimus kaip tik turi pasitarnauti mums kaip gairė. Ir e, visas mūsų taikomas priemonės e, ir bus matuojamas pagal tai, kokį atsakymą į šios klausimus teiksime. Akivaizdu, kad mano atsakymas būtų pirmasis iš mano paminėtų. Tie iššūkiai, su kuriais susidurėme, spręsdami migracijos ir pabėgėlių klausimus, reikalauja bendro darbo iš visų tarptautinių tarptautinės teisės pagarbos, e, solidarumo ir naštos pasidalymo. Kol kas e, esame labai toli nuo to tikslo, nes ne visas valstybės e, narės ir e, politikai vienodai e, prisėima šią atsakomybę. ES reikėtų tokios prieglopščio ir migracijos politikos, kuri remtųsi visų pirma tokiais dalykais. Saugus, teisėti maršrutai e, pabėgėliams. Toliau mums reikia sąžiningos ir tvarios prieglopščio sistemos, kuri būtų atspari ir kuri neužkrautų e, naštos vien tik tai toms valstybėms narėms, kurios yra prie išorės uh, sienų. Ir trečia, bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis, kad galėtume spręsti migracijos esminės priežastis. Šiandien ir čia labai sąžininkai atvirai sakau, e, žvelgiant e, į e, Europą apskritai, situacija nėra labai palanki, yra pakankamai daug e, neramumų, e, socialinė atskirtis auga, e, ypatingai didelį nerimą, didelį nerimą kelia padėtis Libane, Sirijoje, Turkijoje. Norint atsakyti į šios iššūkius, būtina mums visiems bendradarbiauti. Ir e, norint suvaldyti migrantų srautus, perkelimas valstybės narėje, e, valstybėse narėse e, turėtų būti viena iš pagrindinių priemonių. E, turėtume e, e užtikrinti teisę tiems, kurie teisėtai atvyksta pas mus, e, gauti prieglobstį. Viena iš svarbiausių problemų šiandieną yra e, bendrosios e, Europos prieglauščio sistemos ir Dublino reglamento peržiūra. Čia labai aiškiai noriu pasakyti, kad Graikija pritarė sprendimui kurį priėmė e, Europos parlamentas. Mūsų pozicijos šiuo klausimu sutampa, iš esmės sutampa. E, e Džiaugiamės e, gavę jūsų pirmininko Tajani pastarąjį laišką Graikijos premjerui. Jame sakoma, kad valstybės narės turi E, veikti vieningai, žengti tą pačią kryptimį, būtent to turime siekti. E, džiaugiamės e, tuo, kas nuveikta Europos parlamente. Tačiau tuo pat metu žinome, kad toli gražu netaip yra Europos tarybos lygių. Ten judama aklavietės kryptim. E, Graikija stengiasi remti pirmininkaujančios Bulgarijos pastangas ieškoti kompromiso, kuris būtų pakankamai atsparus ir tvarus. Ir tai yra pagrindas mūsų diskusijoms, nors egzistuoja skirtingos nuomonės. E, pirmininkaujančios Bulgarijos dokumentas e, tarnauja tokios diskusijos pagrindu nepritarėme toms valstybėms narėms, kurios sako, kad reikia E, visiškai radikaliai atsitraukti ir pradėti viską iš naujo. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų e, akcentuoti. E, norėtume matyti didesnį Europos parlamento spaudimą, didesnį negu kad anksčiau, kad kuo greičiau pereitume prie trišalio dialogo procedūros ir surastume bendrą sprendimą. Na ir pagaliau E, turime septynių tiesiekros pasiūlymų e, paketą, rinkinį, kuris pateiktas kaip rinkinys ir turėtų toks ir išlikti, o nebūti suskaldytas į atskiras dalis ateityje. Egzistuoja penkios valstybės narės, kurios yra pirmosiose e, linijose. E, Europos taryba šiais klausimais yra gavusi 13 mūsų parengtų pozicijų, 9 iš jų buvo priimtos, 5 nebuvo patvirtintos. Tai įvyko prieš keletą mėnesių, kai kur įvyko rinkimai nuo to laiko, taigi atmosfera keitėsi. Bet e, kalbant apie tas pozicijas, kurios atitinka Europos parlamento pozicijas, jos turėtų būti priimtos, jas e, būtina atsižvelgti. Nepaisant to, žinoma, pritartume tolesniai diskusijai, ieškant ilgalaikio sprendimo. E, tačiau šalis esančiose, esančiose pirmosiose linijose teikia tam tikrus sprendimus e, ir reikėtų juos atsižvelgti. Taigi mes galvojame, kad e, su tomis šalimis, kurios pirmosios priima e, migrantus, pabėgėlius, reikėtų dalintis naštą, o ne didinti ją mums reikia pagarbos, mums reikia paramos plėtojant mūsų paslaugas. E, Ta atsakomybė e, turėtume pasidalinti su kitais ir e, Europa pajėgi to pasiekti. Išanalizavome Europos parlamento teikiamas idėjas, jos iš esmės yra teigiamos. Tad e, tokias mūsų pozicijas, kalbant apie Dublino reglamentą. Dabar norėčiau grįžti prie konkrečios e, dabartinės padėties Graikijoje. Video filmuke e, matėte tą padėtį, bet dabar jau nebe 2015 metai reikalai keitėsi ir neketiname grįžti atgalios į 2015 metus, bet kuriuo atveju neturime ir objektyvių duomenų ir statistikos. Dabar ES nebekalbama apie paskirstimą, kalbama, girdime balsus, tarsi jau ryt turėsime grįžti į 2015 metus, taigi ta darbo tvarkė keičiasi. 15 metais buvo ypatingos padėties situacija e, ir dabar e, ta padėtis labai pasikeitusi. Aš nesakau, kad nebeliko sunkumų ar iššūkių. E, jie išliko, bet lyginant situaciją su dabartinė padėtim turime pasakyti, kad pasiekėm labai daug pažangos. Eh, dabar eh, ypatingai rožinio paveiksliuko jums nepiešiu, tik tai pasakysiu, kad dabar 60 eh, tūkstančių pabėgėlių ir migrantų. Dabar turime Graikijoje 16 tūkstančių iš jų salose. Dauguma iš jų atvyksta iš Turkijos, konkrečių skaičių jums nesakysiu. Ehm, tačiau ehm, balandžio mėnesį, ypatingai prie mūsų sausumos sienų, mes e, susidūrėme su išaugusiais e, srautais ehm, ir tai užkrovė didžiulę naštą mūsų prieimimo e, tarnyboms. Mes nuolatos palaikome kontaktus su komisaru Avramopulos, su pirmininkaujančiaja Bulgarija, turime uh, E, bendraujame su Turkijos e, pusė, turime e, Stambulė ir ateinuose atitinkamus biurus ir vienas iš tokių pokalbių rezultatų buvo, kad mums pavyko atvykstančių žmonių skaičių sumažinti iki 17 metų lygio 6600 E, balandžio mėnesį 3,5 e, tūkstančio gegužės mėnesį, o birželį virš e, tūkstančio, 1105. Taigi reikia pripažinti, kad bendradarbiavimas ES ir su Turkija padėjo suvaldyti tuos migrantų srautus. Neseniai Dar kalbėjome apie vadinamąjį Adrijos jūros ar Vakarų Balkanų migrantų maršrutą, kelią. Bet turiu iškart pasakyti, kad nėra duomenų e, tokiai e, hipotezai paremti, bent kiek mes e, žinome, nėra antrinio migrantų srauto į kaiminę šalis iš Graikijos. Taigi norėtume, kad e, kalbant apie tai būtų remiamasi faktais ir data, da, da, duomenimis. 2017 e, e, vien tik tai 17 readmisijos prašymų buvo pateikta Albanijai, o šiais metais tokių gal yra tik 3. Taigi e, dabar pirmasis uždavinys e, mums yra e, pagerinti padėtį Lesbos ir Semos salose, tai yra rytų Egėjo jūros salos. Dviejose pabėgėlių stovyklose tenai pernelyg daug žmonių gyvena, tai lemia prastas sąlygas ir migrantams, ir taip pat tų salų vietiniams gyventojams. E, iš esmės susidurime su prieglopščio prašytojais, ne tiek su pabėgėliais e, ar migrantais. Taigi būtent tą reikia turėti galvoje. Mes turime stiprinti prieglopščio sistemą, taigi turime e, paspartinti prieglopščio procedūras. E, gegužės e, viduryje patvirtinime naują įstatymą. Visų pirma, numatėme procedūrinius dalykus, kurie leidžia paspartinti prieglopščio prašytojų prašymų E, nagrinėjama ir padėti tiems, e, kurie atvyksta į Graikiją ir remiasi Graikijos tarptautiniais įsipareigojimais. Vis tik toliau reikia dar administracinių žingsnių ir todėl 400 žmonių mes išplėtėme mūsų prieglapščio tarnybų e, personalą nuo 12 iki 20 padidinome pabėgėlių komitetų skaičių. E, kitas klausimas, kurį stengiamės dabar e, išspręsti, yra e, vertimo žodžių klausimai. Reikia daugiau vertėjų. Reikia taip pat gerinti ir prieimimo e, sąlygas atsižvelgiant į didėjančių migrantų srautų poreikius. E, reikia, e, aišku, koreguoti mūsų finansų planavimą antrai 2018 metų pusiai. Europos komisijoje esame parengę finansavimo planą tiek šiam laikotarpiai, tiek ir 2019 metams. E, šiuo metu e, pabėgėliai glaudžiasi 27 e, valstybės įsteigtose struktūrose. 21 tūkstantis yra pris, rado prieglapsti būtuose, reikia galvoti apie kitus 30 tūkstančių. E, norime, kad iki 3000 išauktų e, skaičius e, vietų, kur labiausiai pažeidžiami žmonės galėtų rasti prieglopsi. Iki rugsėjo pabaigos norėtume, kad salose liktų nedaugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Pagal mūsų įstatymus e, migrantų vaikai e, privalomai yra e, įtraukiami į švietimo sistemą, lanko mokyklas. Turime visą virtinę bandomųjų projektų, e, kurių tikslas yra patikrinti, kaip veikia programas, kurių, e, kuriomis siekiama e, mokyti graikų kalbos ir parengti žmonės darbo rinkai. Mes turime 5000 vietų, kur šešiems mėnesiams migrantai gali E, dalyvauti integracijos programuose prieš patekdami į darbo rinką. Taigi e, tokie yra iššūkiai, su kuriais mes e, susidurėme ir mūsų reakcija, mūsų požiūris į tas problemas apspręs ir mūsų šalies ir ES ateitį. Dabar reikia mums apsispręsti, kur link pakryps e, Europą žmogaus e, teisių kryptimi e, ar ksenofobijos kryptimi. Mes turime užtikrinti, kad bus krypstama solidarumo kryptimi, pagarbos kryptimi, turime remtis tomis vertybėmis, kuriomis yra grindžiama Europos sąjungą. Taigi e, šios problemas, e, aš manau, jūsų komitetas tai supranta, yra mm, tos, kurios apspręs Europos ateitį. Dėkui. Much, uh, minister. Dėkuoju, ministre. Dabar klausimai iš narių. Jūs kalbėjote apie e, pagrindinius partnerius bendradarbiavimo keletą šalių ir norėjau paklausti jūsų apie pasiūlymus, Dublino pasiūlymus pavyzdžiui, kurie visiškai netitinka tai, ką jūs sakėte. Jūs minėjote, kad Graikija artima parlamento pozicijai dėl sulaikymo uh, E, ne sausumoje ir nagrinėjimo prašymų ne Europos Sąjungoje. Ir aš norėjau paklausti jūsų, ar jūs žinote, ką nors apie tai kitas dalykas, e, valdymo institucija, biudžeto klausimų. Mes dabar svarstome biudžetą, svarstome, koks turėtų būti finansavimas. Žino apie tai, kiti kolegos pateiks jums išsamesnių klausimų. Sąrašas ir prašyčiau kalbėti neilgiau negu dvi minutės Lopės Aguilar. Dėkoju, ministrė, ačiū, kad atvykote, ačiū už jūsų žodžius, ačiū už Graikijos pastangas sprendžiant čia e, kol kas neišspręstą situaciją. Dabar nekalbų laikas. Mes girdėjome daugybę e, pasisakymų, minčių e, migracijos krizės metu per plenarinius posėdžius parlamente. Dabar atėjo laikas kalbėti apie tam tikrus e, konkrečius klausimus, kreiptis jūsų tais klausimais, ministrė. Jūs susitinkate taryboje ir taryboje glūdi visos problemos. Jūs teisingai pasakėte, Europos parlamente e, jūs turite sąjungininkų sprendžiant e, šią situaciją ir siekiant pokyčių. Nes ES atsakas, pirmiausia, taryba e, visiškai nesugebėjo e, užtikrinti rezultatų. Ir kaip jūs įsivaizduojate, ar iki šios kadencijos pabaigos pavyks mums rasti taryboje sąjungininką, kad būtų galima išjudinti iš mirties taško dabartinę sistemą, kalbu apie visą prieglopščio sistemą, konkrečiai Dublinas, bendros, bendra sakomybė. Kokios Graikijos ir kai kurių kitų valstybių narių galimybės, įskaitant naują Ispanijos vyriausybę, kokios yra galimybės E, siekti pažangos. Dabar matome, kad Dublino reglamentas yra blokuojamas ir tai reiškia, kad visa prieglopščio sistema yra įstrigusi. Ir nei prieimo sąlygos, nei procedūros, nei e, perkelimas, nei vienas teisės aktas susijęs su tais dalykais nėra uh, E, patvirtintas dėl to, kad Dublino reglamentas yra įstrigęs iki kadencijos pabaigos. Ar yra kokių nors galimybių tikėti pokyčių? Tikėtis pokyčių. Ačiū, Juanai, sako pirmininkas. Ar kas nors pasikeis taryboje, kaip Jūs galvojate? E, pagal išreikštą interesą kalbėti dabar suteiksiu žodį kolegoms Barbara Spinelį. Norėčiau Jums labai padėkoti ministrė, už jūsų pastabas. Taip pat noriu padėkoti Graikijai už visas pastangas sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis. Mano klausimas jums būtų toks. Esame gavę galimo sutarimo taryboje projektą dėl Dublino. Aiškiai kalbam apie tai, kad e, problemų nagrinėjimas bus perkeltas iš ES teritorijos. E, regionės išlaipinimo platformos numatytos bus dirbama kartu su Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaru, Junktinėmis tautomis. Ar, e, ar jūs galvojate apie tokius specialius kartuosius taškus už es sienų ir norėčiau paklausti, kokia yra jūsų pozicija šiuo klausimu? Aš matau, kad tokia politika slepia tam tikrus pavojus. Bus labai sunku sukurti procedūras, kad galėtume gerai, deramai atskirti prieglopščio prasidėjus nuo ekonominių migrantų ir koks, kokiais teisės aktais bus vadovaujamasi darant tokius skirtumus. Ir ar kitos šalis turi atitinkamus teisės aktus, trečiosios šalis, ar jos sutiks su tokiomis platformomis. E, yra labai daug klausimų, pavyzdžiui, dėl perkelimo, yra dėl e, klausimų dėl to, ar tos trečiosios šalis, kai kurios tikrai laikosi tarptautinės teisės principų. Ir kokia būtų Graikijos pozicija šio požiūriu? Kokių alijansų jūs sieksite tam, kad galėtumėte laimėti? Ispanija jūs visiškai remia, bet kitos šalys į kitas šalis e, dėl įvažiavimo Europos Sąjungą. Pavyzdžiui, Italija visiškai dėja jūsų neremia. Dėkuoju, Barbara. Pone Ruiz. Atsiprašau. Nelabai supratau <laughs> iš to, kaip jūs ištatė mano pavardę. Aš stengiuosi, sako pirmininkas. Taip, taip. Bet šiek tiek e, buvau kitur mintis nukreipus, neišgirdau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, ministrė, kad atvykote pas mus šiandieną. Labai ačiū Jums už tai, kad Jūs e, sakėte, kad e, reikia mums dabar apsispręsti ES ateities ir visiškai sutinku su tuo, ką Jūs sakėte. Graikija e, taip atlieka be nedidžiausią uždavinį. Mes e, turime bendras sienas ir jeigu norime spręsti bendras problemas, bendrus iššūkius, tai kartu turime tą daryti. Jūs kalbėte apie 60 tūkstančių asmenų, kurie dabar yra Graikijoje. Ir man atrodo, kad e, labai svarbu, kad visos valstybės narės matytų, kokia yra realybė, kokie yra skaičiai. Nes e, tai yra nematoma 2015-2016 metais, kas buvo tarsi nežino visuomenė. Ir reikia kalbėti apie tai, iš kokių šalių atvyksta žmonės pirmiausia, kiek yra nepilnamečiaus procentas. Jūs kalbėjote apie tai, kad norite e, priimti 3000 nelydimų nepilnamečių. Jūs kalbėjote apie švietimo sistemą ir sakėte, kad nepilnamečiai gali eiti į mokyklą, bet kiek tokių yra? Koks procentas? Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad svarbu e, išbristi iš klavietės trišalėse darybose su taryba. Mes taip pat tą uh, akcentuojame ir norime padėti Graikijai, nes jai tenka labai sunki našta. Jūs kalbėjote taip pat apie padėtį salose ir problemas, kurios susidarė. Norėčiau paklausti, kaip galime jums padėti. Pasakykite mums. Uh, nes mes negauname visos informacijos. Pasinaudokite šią galimybę ir mumis ir suteikite mums informaciją, kad galėtume jums padėti paskui. Dėkuoju, toliau panas Kirkos. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs suprantate, ministrė, koks, svarbu, koks svarbus yra jūsų apsilankimas šiandieną. Ypač galvant apie tai, ką ką tik pasakė kolegė, mes neturime duomenų. Jūs turite Europos parlamente visur sąjungininkų, visuose kampeliuose, bet mes negauname, pavyzdžiui, iš komisijos duomenų. Jeigu gautume, gautume juos, galėtume tik tai tada paremti juos kryptingai, jūs kryptingai. Ir mes turime žinoti, kas vyksta e, Graikijoje. Merkel Macron. Žinojame labai daug apie tai, kad bandymai buvo sustabdyti nelegalių migrantų srautus, bet e, dėl prieglopščios sistemos nieko nepasakyta, kas jūsų nuomonė bus daroma. Ir jeigu Bulgarijai pirmininkaujant nieko nepavyks padaryti, kokios e, galimybės Austrijai pirmininkaujant kažko pasiekti. Dėkuoju. Jau buvo pateiktas tas klausimas, bet e, dabar jūs formulavote viską labai aiškiai, ponia Kiengi. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, ministrė, už Jūsų pasisakymą. Visiškai sutinku su Jūsų analize dėl pagrindinių vertybių ir bendrųjų tikslų, kuriuos turėtume nusistatyti bendroji Europos prieglapščio sistema, kuri pademonstruotų solidarumą, pagarbą žmogaus teisėms, taip jį turėtų atrodyti. Mes turime e, daryti kaip galima desnį spaudimą, bet jau tą ir darome, pateikėme pasiūlymus tam, kad būtų įtvirtintas platus, holistiškas požiūris ir dauguma parlamento 16 metais dar pritarė tokiam požiūriui. 16 metų lapkritį mes gindami savo poziciją, balsavome vėl dėl teisingos, sąžininkos prieglapščio sistemos, bet kokiu pagrindu galime dirbti. Pirmininkaujantė Bulgarija dabar sprendžia šį klausimą, bet matėme neseniai pareiškimus spaudai Ir juose kalbam apie regionės platformas, kurios leis atskirti ekonominius migrantus nuo tų, kurie kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos. E, tokiu būdu bus apribuota teisė e, tų asmenų judėti ES. Jūs turite kalbėti su kitomis valstybėmis narėmis, išsakyti parlamento poziciją, jūsų poziciją E, spalį 16 metais dėl Dublino mes balsavome už didžiulę daugumą. Ir kalbame apie holistišką požiūrį, ne kažkokią vieną dalį e, dokumentų ir humanitariniai koridoriai, kaip tai sieti su migracijos krize. Mes e, norime matyti politinę valią, nieko daugiau neprašom ir norime, kad ta žinia būtų perduota kitai pirmininkausiančiai šaliai. Taigi kolegos klausė jūsų, kokios yra galimybės toliau judėti, e, formuoti progresyvę politiką, nes vis girdime įvairių žinių iš tarybos. Toliau pane Vinberg. Taip, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponė ministrė. Sakote, jog matome į Graikiją tiksinčių migrantų srauto sumažėjimą. Tačiau vis tik kasmet taip pat matome ir tam tikrą didėjimą. Migrantai vyksta iš Graikų salų ir Turkijos. Kokias priežastis? Maniau, kad sutarimas su Turkija tai sustabdys ir turėjo būti pritaikyta sistema. Už kiekvieną paimtą migrantą turėjo būti vienas gražintas. Tai kiek žmonių pagal tą sistemą galiausiai buvo gražinta į Turkiją? Matome, kad vis daugiau valstybių prieštarauja ir nenori priimti NVO laivų. Italija, Malta atsisakė priimti tą laivą. Galiausiai tą akvarijus laivą priėmė Ispanija. Tačiau Ispanija neturi pajėgumų priimti visų migrantų. Taigi, ministra, ar matote tam tikrą pavojų, kad vis daugiau migrantų bandys patekti į Graikijos salas? Ar manote, kad yra tokia galimybė? Europos Sąjungoje viena po kitos šalis vis atsisako dalyvauti privalomoje sistemoje. O jau daugybę metų bandoma tai daryti. Vargu ar, ar tai kada nors pasteisins. Kiek dar laiko Graikija ir Graikijos visuomenė galės dorotis su, su ta problema, sutakyti su, su to migrantų skaičiais, kurie gyvena Graikijoje dabar. Žinau, kad Lesboje net ir susirimimai vyko tarp vietos gyventojų ir migrantų grupių. Taip pat atėnuose kurdų migrantais, skurdų migrantais buvo tam tikrų problemų. Kiel klausimų, kiek dar tai tęsis, jeigu auks toliau neramumai. Toliau, o kaip dėl Austrijos? Man atrodo, kad Austrija teikia visiškai kitokius pasiūlymus, kaip doroti su nelegaliu migrantų problema. Tikiuosi, kad bus išklausyta ta šalis, kuri pirmininkaus vėliau. Dėkoju, toliau ponas Krisogonas. Dėkoju. Gerbiamas ministrės, sveiki atvykęs. Sveiki atvykęs Europos parlamentą. Norėčiau išgirsti jūsų poziciją dėl tų naujienų, kurias pastarosius kelias dienas girdime iš e, Vokietijos. Panašu, jog netgi ten kilo pavojus vyriausybės stabilumui, bent jau už to, ką mes girdėjome. Vokietijos uniklų ministras pateikė pasiūlymą pateikė pasiūlymą padidinti perkelimo skaičius į šalis, šalis, kurios pirmas priima pabėgėlius, kad būtų sumažintas spaudimas Vokietijai, nes Vokietijos vidaus reikalų ministras jaučia, kad Vokietija turi per daug spaudimo. Na, mums atrodo, kad jeigu tai būtų įgyvendinta, ypač kalbant apie Graikijos atveju, pavyzdžiui, jeigu būtų kalba apie perkelimą iš Vokietijos į Graikiją, tai kokios būtų to pasiekmes Graikijai? Ar tai nesukeltų humanitarinės krizės su nenumatomomis pasiekmėmis? Nes Graikijos valstybė negalėtų reaguoti į tai, nes turi per mažai išteklių. Dėkoju, Šlain. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kreipiamas ministrė, dėkoju, kad atvykote. Mes remiame Graikiją, norim išsakyti paramą Graikijai. Ir džiaugiamės, kad jūs remiate parlamento pasiūlymą dėl bendros Europos prieglaušių sistemos. Tačiau mes turime būti dar ambicingesni. Reikia tikros europinės sistemos, kuri, pasidali, kuri padėtų pasidalinti naštą ir panaikintų tą pirmosios šalies e, principą, kuris yra nesažiningas. Svarbiausia, kad proceso e, dėmesys būtų sutelktas į žmonės, kad žmonės būtų oriai priimami. 28 tarybos narės nutarė neprimti nutarimo. Tai neprimtina. Reikia parodyti vidinį solidarumą su Graikija. matome, kad dabar pasiūlymai tiesiog ignoruojami, tie pasiūlymai, kuriuos teikia parlamentas. Tačiau mums tenka istorinė atsakomybė reformuoti, bandyti reformuoti Dublino sistemą. Jeigu vyriausybės to nedaro, tai na, jis negalės saugoti Europinio projekto. Reikia įgyvendinti bendrus sprendimus, bendrus atsakus į bendras problemas, nes kitaip mūsų pačių šalyse atversime duris nacionalistiniams ir fašistinėms jėgoms. Reikia remti solidarumo principą, nes tai yra ES pagrindas. Taip pat, jeigu manoma, kad galima to žmonės perkelti kažkur kitur už jūrų marių, tai nerealus sprendimas yra. Negalima sienos apsaugos klausimų perduoti trečiosiams šalims. Tai buvo bandyta, niekada nepasteisina matome tik tai, kad visuomet atsiveria nauji keliai, kad pavojingesni keliai į Italiją ir Graikiją. Reikia Europos solidarumo. Reikia saugių ir legalių kelių į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos taryba turi ap, ap tai aptarti ir priimti sprendimus. Ir turi nepraleisti šios istorinės galimybės, nes kyla grėsmė Europos Sąjungos ateičiai. Dėkoju. Dėkoju. Džezė toliau. Dėkoju pirmininkė, ponė ministrė. Rapstabilimo iniciatyvos institutas veikiantis Berlyne ir jo vadovas ponas Klaus. Turbūt žinote apie juos, jie kūrė susitarimą su Turkija ir tarp Europos Sąjungos ir Turkijos sutarimą jie organizavo, kad būtų galima valdyti migracijos kelią, kuris veda į Graikiją. Taigi dabar jie kelia naują idėją, naują mintį, kaip susitvarkyti su srautu iš Libijos. Ten esminis elementas yra sutrumpinta priglopščio teikimo procedūra pagal Olandijos pavyzdį, kur iki dviejų mėnesių užtrunka procedūra. Ir taip pat numatyti teisę teikti apeliacijas ir matyti kitus saugiklius. Ir institutas mano, kad jeigu tai būtų pritaikyta pietinėse ES šalyse kartu su gražinimo sustarimais, tai be abejo padės atsijoti tuos, kas yra tikri priglašio prašytojai nuo kitų migrantų. Man įdomu, ką Jūs manote apie šį sumanimą ir ko reikėtų, kokios paramos reikėtų, žinoma, ir iš ES pusės, kad būtų galima pabandyti tai gyveninti. Dėkoju. Dėkoju, Martin Andersen. Dėkoju, ponė ministrė. Dėkoju už tik tai informaciją. Manau, kad daugam iš mūsų, dauguma sutiks iš mūsų, kad niekas e, nenori tapti pabėgėliu, Tad dėkoju Graikijai už pastangas, kurias deda. Tai vat, ir turint galvoje, kad nėra saugaus kelio patekti Europos Sąjungą, kaip jūs minėjote. Šiandien yra tarptautinė pabėgėlių diena. Tad tikrai tinkama, jog šiandieną vyksta korepero posėdis. Taip pat svarbi yra ta informacija, kurią gauname iš karštųjų taškų, iš pasienio. Tikrai šokiruoja ta informacija. Kai kurie kolegos ir jau gerai paminėjo, kad parlamente dažnai girdime kalbant apie solidarumą, tačiau kai realiai reikia gyvendinti solidarumą, tai taryba tam prieštarauja. Matome, kad keičiasi normos, visai kinta formuluotės taryboje. Jūs kalbėjote apie mūšį dėl vertybių. Man atrodo, kad tas mūšis yra pralaimimas pagalvokime apie tarptautinę teisę, yra Ženevos ir New Yorko protokolai, tačiau visa tai tiesiog ignoruojama. Todėl norėčiau pirmiausia užduoti klausimą susijusi su žmonių kontrabanda Graikijoje ir kitur, kaip su to kovojama, kokie kyla nauji iššūkiai. Taip pat kokie kyla iššūkiai integracijos rytyje. kalbėjote, kad balandį, kad balandį 6600 žmonių atvyko į Graikiją, tiek migrantų, tiek e, prielšių prašytojų, taip pat bei ekonominiai migrantai taip pat vyksta dėl klimato kaitos ir dėl skurdo. Kitas dalykas e, - šeimų susijungimas. Vėlgi yra tam tikri teisiniai ir praktiniai barjerai. Mums būtų įdomu išgirsti daugiau informacijos apie tai, kokie tie barjerai yra. Dar kartą dėkoju ir be abejo remsime, jeigu darysite daugiau. Dėkoju, ponė Rosenberg. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ministrė, dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą, dėkoju, kad pateikite mums informacijos. Kolegos neseniai paminėjo naują faktą. Tai yra tai, kad Vokietijos vidaus reikalų ministras spaudžia ponę Merkel dėl Dublino sistemos ir dėl gražinimo į šalis, į kurias e, migrantai atvyko kaip pirmasis šalis. Taip pat žinome, kad e, Vokietija išaldė šeimų sujungimo procedūras. Vadinasi, tais atvejais, kai šeimų nariai yra paskirstę tarp skirtingų šalių, jos negali susijungti. Tas pats yra beje ir mano šalyje, kur, į kurią taip pat atvyksta kaip pirmą šalį migrantai. Ką ketina Vokietija daryti, kaip ketina spręsti šią problemą? Nes tai tikrai kelia daug nerimo. Ir tai aktualu, turint galvoje, Dublino sistemą. Dėkoju. Dėkoju, Brigit Cipl. Dėkoju, pirmininkė. Nekartosiu to, kas jau pasakyta, kad didžioji dauguma migrantų ir pabėgėlių yra šalyse, kurios yra ne ES šalis. Tačiau aš noriu atkreipdėmėsi tai, kad ES taip pat turi būti vieta, kuri, kuri turi saugoti žmonės, priimti juos, integruoti, ypač tos, kurie bėga nuo kankinimų ir smurto. Ir ypač gėdinga yra tai, ką matome dabar Vokietijoje. Jeigu migrantai yra siunčiami atgal, tai reiškia, kad visas spaudimas teks tik tais keliom šalims, kurios turi išorinės ES sienas. Ar yra europinis sprendimas? Jūs jau tai, apie tai aiškiai kalbėjote. Yra europinis sprendimas, parlamente tas sprendimas yra. Minėjote kai kurios svarbiausius dalykus, kalbant apie perkelimą ES viduje, taip pat perkelimą į ES, taip pat mėlynoji kortelė, taip pat yra naujos bendrabiavimo galimybės su kilmės šalimis kad e, mažiau žmonių patikėtų kontrabandininkų pažadais, melagingais pažadais, taip pat, kad e, to šalis galėtų geriau, būtų geriau pasiruošęs priimti ir integruoti savo piliečius. Taip pat esamoje situacijoje taip pat yra ką padaryti. Jūsų rodytas filmukas ir pristatymas rodo, kad vis dar yra didžiulių iššūkių Graikijai, tačiau taip pat matome, kad situacija kinta ir kad jūs dirbate dirbate labai sutingoje situacijoje. Kalbant apie salų situaciją, norėčiau užduoti keletą labai konkrečių klausimų. Kalbėjote, 16 tūkstančių, e, kad 16 tūkstančių žmonių yra salose ir kad ketinate mažinti šios skaičius. Gal galite paaiškinti, ką tai reiškia? Ar daugiau žmonių grįžinti į Turkiją? O gal perkelimas ES viduje ima geriau veikti? Ar gal į, į pagrindinę Graikijos dalį, daugiau perkelti žymių. Taip pat kokias paramos gaunate iš komisijos Europos agentūrų ir kitų valstybių narių. Gal galite tai pakomentuoti? Dėkoju. Much, missed... Dėkoju, atrodo, nieko nepraleidau. E, noriu iš karto ir pats e, pasakyti, nes kai jūs baigsite, jau niekas manęs nebesiklausytų. E, Noriu pasakyti, kad labai daug dokumentų, kurie yra susijęs su Dublino reglamentu ir patenka į tarybą, jie visi labai svarbus, todėl reikia akcentuoti, kaip ir kolegos sakė, e, ypač minint e, pabėgėlių tarptautinę dieną, reikia akcentuoti tų dokumentų svarbą taryboje. Taigi dabar žodis Jums, ministrė. Dėkuoju už jūsų visus klausimus. E, jie atspindi įvairiausias požiūris ir e, pademonstruoja tą susidomėjimą e, pabėgėlių ir migrantų klausimais. Prieš pereidamas prie atsakymų į atskirus klausimus, e, norėčiau pateikti Jums keletą, keletą faktų, kuriuos visada turime galvoj. Kiek e, pabėgėlių yra Jordanijoje dabar? 6 milijonai. E, Turkijoje 3 milijonai. Ir aš noriu e, pabrėžti tą mintį. Ir tos šalis iš tikrųjų susiduria su labai dideliom problemom. E, vakar kai kurie parlamento nariai iš Graikijos paminėjo e, tą faktą, e, sakydami, kad ir mes, Graikijos vyriausybė, turime neužmiršti savo atsakomybės ir kad kas mėnesį ar kas pusę mėnesio atsiskaitytume, pateiktume ataskaitą lybei komitete, kad tai galėtų daryti Graikijos nuolatinė misija Briuselėje kad e, jūs galėtumėte pamatyti, išgirsti e, informaciją iš mūsų pusės, mūsų pusės informaciją. Nes labai dažnai mes e, gauname tą informaciją tik iš žiniasklaidos. Nenoriu nieko vertinti, bet dažnai lyginami obuliai su kreušiamis. Tad turbūt reikia ieškoti kitokio aiškios bendradarbiavimo formos, kad žinotume tai, kas vyksta vietose iš tikrųjų. Aš esu ministras, palaikau e, ryšius tam tikrų lygių, tačiau yra žmonių, kurie kasdieną kontaktuoja su pabėgėliais, su migrantais, jie dirba stovyklose, jie registruoja tuos pabėgėlius, jie jiems verčia. Ir e, tikrosios problemos iš tikrųjų egzistuoja būtent vietose, o ne, o ne biuruose. E, dabar e, keletas dalykų apie Graikiją. Galėčiau pateikti šiek tiek informacijos, reaguodamas į e, kai kurios iš jūsų klausimų, taip pat dėl Dublinas 4 reglamentų ir, ir kitų idėjų, kurios dabar yra keliamos. Uh, Graikija. Kalbant apie e, Europos lėšų įsisavinimą, e, nuo 17 metų e, absorbavo, įsisavino 20 procentų ES lėšų E, dabar tolesnių skaičių negalėčiau Jums pateikti, kas bus iki 19 metų, bet e, kai e, kalbam apie lėšų įsisavinimą, tai vidutinis įsisavinimo rodiklis ES yra 10 procentų. Taigi mūsų yra didesnis. Vis tik reikia pripažinti, kad turimos procedūros yra pakankamai lėtos. Ir dažnai finansavimas egzistuoja, bet nėra panaudojimas vietose. Čia reikia e, pakeitimų ir jų jau yra atlikta. 2015-aisiais neturėjome ir migracijos reikalų ministerijos, neturėjome ir tų lėšų valdymo institucijos. Taigi aš tai sakau, sakyt, norėdamas parodyti, kad mes bandome išspręsti problemas. Uh, Taip yra kritikos, bet netgi negatyvi kritika atneša kažką gero. Aš e, pasiruošęs reaguoti į tą kritiką, priimti tą kritiką e, tam, kad galėtume spręsti problemas. E, tad ką nuveikėme? Turime konkretų biudžetą 2018-iesiems kovo pabaigoje susivokėme, kad 17 metų e, samata ar e, paskaičiavimai kitiems metams 18-iesiems e, buvo pernelyg maži, tad komisijai nusintėme informaciją, sakydami, kad iki birželio mėnesio E, turėsime turėti papildomų e, prieglopščio centrų greta tų, kurie e, jau anksčiau veikė, greta tų 11, kurie anksčiau veikė. Taigi paskačiavome tą tokį peržiūrėtą biudžetą, kuris iki mėnesio pabaigos ir turėjo būti patvirtintas. Tuo pat metu stengiamės, kad e, rugsėjo mėnesį būtų jau priimtas sprendimas iki 2019 e, metams, ką mes ir e, jau padarėme. Tačiau tuo pat metu matome, kad ypatingosios padėties paramos elementas jau pranyksta, liks tik tai įprastinės paramos biudžetas. Taigi, e, kalbant apie tą e, įprastinę e, paramą, vidaus reikalų generalinis direktoratas jai taiko sudėtingesnės procedūras negu humanitarnės pagalbos generalinis direktoratas. Taigi mums jau dabar reikia uh, E, stengtis susidoroti su biurokratinėmis procedūromis, e, užsitikrinant, kad tas darbas, kurį atliekame, iš tikrųjų atneštų naudą tiems, kam reikia. Taigi tos procedūros turi e, būti palankios naudos gavėjams. Mums nereikia sudėtingų procedūrų, mums reikia skaidrumo, aišku, mums reikia tam tikrų atsvarų ir stabdžių sistemos. E, e, mūsų e, gynybos ministerija taip pat sprendžia daug e, migracijos politikos e, problemų. E, buvo atlikta daug patikrinimų. Ir e, iš tikrųjų e, Labai daug e, žmonių e, visai teisingai e, buvo, buvo priimti, buvo patikrinti buvo patikrinti pasinaudojant tos ministerijos pajėgumais. Prašoma neskalbėti ne taip greitai, bet labai daug ką turiu pasakyti. Aš kaip tik tą ir e, norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Taigi, kalbant apie e, tautybę migrantų. 40 procentų e, iš Sirijos, 12-13 iš Afganistano ir Irako. Tai tokios dvi didžiosios migrantų grupės, o tre, ketvirtoji būtų iš Pakistano. Tai e, iš tikrųjų kitas didelis blokas. O naujajame biudžete numatėme e, pakankamai daug lėšų e, vertimui žodžiu 18 metais. Čia susidūrėme su didžiulėmis problemomis, mums reikia vertėjų iš 38 kalbų. Ir, e, sakysime, Lesbos e, saloje e, reikia 38 kalbų vertėjų pabėgėlių stovykloje. Apskaitai, statistiškai kalbant, kalbam apie e, tai, kad 27-30 procentų atvykstančių pabėgėlių yra nepilnamečiai. E, dauguma iš jų atvyksta su šeimomis, bet e, apie 5 procentus jų yra mažamečiai, kurių niekas nelydi, nelydimi. E, 16-17 procentų tų e, nepilnamečių yra jaunesni negu 18 metų ir e, tada e, kompetencija pasirūpinti jais tenka mūsų darbo ministerijai ir socialinių reikalų ministerijai. E, tiem žmonėms yra e, numatyta apie 3000 e, vietų, remiantis europiniais standartais. Ir mes turime užtikrinti, stengiamės padaryti taip, kad kad tose pabėgėlių stovyklose nepilnamečiai galėtų būti talpinami saugiose zonose, specialiuose saugiose zonose. E, ir aišku, kai kuriuos e, veiksmus reikia atlikti labai sparčiai, e, atsižvelgiant taip pat į saugumo interesus, taigi sulaikymo centruose stengiamės, kad nepilnamečiai neužsiliktų per nelik ilgai. Dabar dėl, e, dėl mokymosi, e, dėl, dėl, dėl to, kiek e, pabėgėlių nepilnamečių mokosi mokyklose. Sunku pateikti konkrečius skaičius. Netoliese nuo pačios didžiausios pabėgėlių stovyklos veikia aštuonios įprastinės uh, E, mokyklas, kuriuose mokosi ir graikų vaikai, ir pabėgėlių, ir migrantų vaikai. E, neseniai e, vyko šventė tose mokyklose, įtraukiant visus E, aišku, e, teko mokyklose tam tikrų pokyčių padaryti, e, jų laukia ir daugiau, viskas, viskas dabar yra pro, procese. Reikia taip pat paminėti, kad esame suėmę 350 žmonių gabentojų ar kontrabandistų iš Graikijos, Turkijos, Ukrainos. E, jeigu kalbame apie nusikalstamas e, veiklos e, rūšis, prekybą narkotikais, ginklais, tai trečioji vietoje yra kaip tik nelegali prekyba žmonėmis. Ir čia, žinoma, ta kova su žmonių e, gabentojais turi tęstis. E, tai esmingai svarbu. Gražinimas Turkijai e, mūsų susitarimu remiantis mūsų sustarimais. 1643 asmenys yra gražinti, o mm, kalbant apie laisvanorišką sugrįžimą, kada žmonėms buvo pasiūlyta, ta, pasiūlytos tam tikros lėšos ir jie paraginti e, grįžti, tai tokių žmonių per 2,5 metų e, susidarė apie 20 tūkstančių. Toliau e, aš, aš Sutinku, kad prieglopšio procedūros turi būti sparčios, tačiau vis tik turi egzistuoti tam tikra sistema ir turi būti pilnai įgyvendinta. Tad ką mes darome? Iš esmės mes e, e, padidinome personalo, kurie užsima e, pabėgėlių registraciją skaičių nuo 12 iki 20 išaugo E, pabėgėlių komitetų skaičius salose. Reikia neužmiršti, kad e, dabar e, mes, mes, mes turime pakankamai daug pabėgėlių, e, kurie atvyko e, anksčiau nuo 2015 metų. E, kai kurie iš, iš jų teisėtai ten, ten gyvena, bet susidūrė su vairiom problemomis, su problemomis su dokumentais, pametė dokumentus, neturi dokumentų, jiems reikia juos atnaujinti ir taip toliau. Ir mūsų tikslas užbaigti e, saros, salose prieglopščio procesą per 90 dienų. E, žinome, kad e, Niderlandai turi prieglaušio procedūrą, esame apie tai kalbėję su Olandijos ministru, kuris informavo mus apie tą procesą ir sistemą. Mes to tokios sistemos neturime. Mūsų sistemoje yra dar vienas papildomas e, etapas. E, norime garantuoti teisę į prieglopstį, bet e, turime atsižvelgti taip pat ir į kiekybę. Jeigu laikytumės tary, Europos tarybos uh, nuostatų dėl paskirstimo pagal Dublino reglamentą, tai Graikijai tektų e, per metus 15 tūkstančių e, prašymų išnagrinėti. Tuo tarpu dabar realiai mes e, turime 50 tūkstančių. Taigi, žinoma, mes žiūrime, kas daroma įvairiose kitose valstybėse, kad galėtume veikti veiksmingiau, bet tuo pačiu metu ir išliktume e, e, teisingi. E, prieš pereidamas prie Dublino reglamento atsakysiu ponui Kristogonu. E, kalbame ne vien tik tai apie Graikiją, žinoma, kuri pajunta migracijos spaudimą. Yra ir kitų šalių. E, Tai e, e, Italija, Malta, Ispanija, Kipras e, Dabar galbūt skaičiai e, nėra tokie labai dideli - 500-600 prašymų. E, sakysim, iš Vokietijos, e, aš minėjau, kad iš e, Albanijos gal turime tik tris kol kas. Na ir e, dabar, kol dar Dublinas 4 neveikia, tai turime, turime diskutuoti apie tai Kolegė e, parlamento narė minėjo e, šeimų susijungimo problemą. Taip, tą turime daryti, tačiau 2018 e, metais praktikoje nebuvo ne vieno atvejo, kada iškilo problema dėl šeimų susijungimo. Vadinasi, veikia geroji praktika. Vokietija labai daug nuveikė valdydama pabėgėlių ir e, migrantų krizę. E, taigi e, visa struktūra turi remtis tuo, kas jau iki šiol yra nuveikta. Nereikia žengti atatopšę. Nereikia mums grįžti į 2015-uosius, aš sakiau e, jau apie tai. E, praktiškai tai jau yra nebeįmanoma. Taigi, baigiant dėl Dublino. Nesakysiu, e, kad birželio 28 nieko nevyks. Taip supaprastintai neišsireikščiau. Ne, ne, ne, ne Aš matau, kad e, per pasarasias kelias dienas vyksta tam tikras jėgų mobilizavimas iš abiejų pusių, už ir prieš, bet atsakymų, atsakymų kol kas nėra. Turime Turime tik tai vieną atsakymą ir tai yra geras atsakymas, kaip reikėtų išspręsti Dublino reglamento problemą. Tai aš kalbu apie tarybos atsakymą. E, turite suprasti, kad iš esmės pateiktas labai geras pasiūlymas. Aš nesu parlamento narys, bet jeigu klaustumėte, ar balsuočiau už tokį pasiūlymą, tai balsuočiau abiem rankom bet tuo pat metu tie, kurie laikosi kitokios nuomonės, turi turėti teisę ją išreikšti. E, Pirminkauti Bulgarija teikia kompromisinį pasiūlymą ir mes sakome, taip turi būti privalomas paskirstimas. Jis negali būti laisvanoriškas. E, Ir neturim kalbėti apie aštuonis metus, turime, turime kalbėti apie du ar penkis. Ir ta, čia turime detaliai apie tai diskutuoti, bet yra ir kita pusė, kuri sako, iš vis, visko atsikratome. Bet tai neatsakymas. Ir uh, Sąjungoje, e, kuri e, pradėjo, e, taip sakant, atsikratyti sienų, atsisakyti sienų, ne, ne, negalima kurti dviejų tipų sienų išorės ir paskui dar sienų viduje. Pa, pa, pa, pagalvokite apie tos žmonės, ar jie vyksta, tie pabėgėliai į Europą, Europos link ir ar mes juos siunčiame e, link Europos. Jeigu jie bėga nuo karo, e, kurie ten siaučia, tai paklauskime savęs, kas ir ką, kur siunčia. Taip situacija dramatiška, bet vietoj to, apie ką mes čia diskutuojame, ar nereikėtų mums pradėti galvoti, kaip e, padėti Nigerijai ar Nigeriui, kad e, e, to šalis galėtų padėti savo žmonėms, kad jie iš jų nebėgtų, kaip e, veikti Sirijoje, Afganistane ir taip toliau, ką daryti, kad šalis nesitrauktų iš e, sustarimų dėl brandolinės programos, e, nors kažkada buvo ją pasirašę. E, kai kalbam apie situaciją prie mūsų sienos, visiškai efektyviai veikiame, galvo, kai, kai kalba eina apie finansavimą, puikiai veikia Europos bankas, Europinė valiuta, bet kai kalbam apie prieglobščio, E, sistemą, staiga kiekvienas pradeda kalbėti apie savo atskirą, atskirą šalį. E, atsiprašau, bet visiškai su tuo nesutinku, negaliu su tuo sutikti. Tai čia viena mintis. Da. Aš manau, kad pastangos yra dedamas ir manau, kad birželio 28 galėsime, galime paieškoti tam tikro kompromiso, kad galėtume jau e, trialogo metu e, rastis turimas Europos parlamentu. Aišku, yra ir solidarumo problema, e, bet pastarojo metu atsirado ir naujų idėjų, visai neseniai skaičiau uh, viename dokumente, kuris iki šiol neišanalizuotas pakankamai. Ten e, e, klausimas apie tai, kad tuos krizių taškus ar karštus taškus reikėtų iškelti už ES ribų į trečiasią šalis. E, tokie dalykai jau yra buvę nekalbu apie antrą pasaulinį karą, bet e, dešimtajame e, dešimtmetyje e, matėme tokius dalykus tarp ES valstybių ir Magreb valstybių ir žinome, kuo visa tai baigėsi. Įtampos, mirtys tarptų žmonių, bet taip pat ir įtampos mūsų šalyse Taigi pasakysiu prieš tai. Aš matau e, pastangas e, pakeisti darbo tvarkę, e, vietoj to, kad kalbėtume apie saldarumą ir paskirstimą. Kalbame apie baimę, protekcionizmą. Štai, kur viskas sueina. Saugumas kyla iš demokratijos, aš to tikiu. tai e, aiškiai e, galiu pasakyti, kad nesutiksiu su tais, kurie sako, pirmiausia saugumas, o paskui demokratija. Ir e, žengimas tokiu keliu neišvengiamai veda į akligatvį. E, kalbėjau apie procedūras, e, kalbėjau apie tai, kaip paspartinti visą procesą. E, stebiu visą tą procesą, yra ekspertų darbo grupės. Neegzistuoja kokios nors išskirtinės ekspertų grupės, bent jau kiek aš suprantu. E, taip, esmingai svarbu, kad reikia mūsų prieglošio procedūras spartinti, bet čia e, to negalime daryti kažkieno sąskaitą. Yra keliama minčių, su kuriuom aš tikrai negalėčiau sutikti, e, kad uh, Negalėčiau pasakyti, kad e, Afganistano e, pabėgėliai e, neturi teisės į tai, kad būtų analizuojami jų prieglapščio prašymai. Tas pasakytina apie žmonės iš Somalio. Dabar, ko gero, pirmininkė baigėsi mano laikas. Paminėjau e, nemažai e, dalykų, jau buvo klausima apie 60 tūkstančių žmonių, e, kurie dabar yra salose. Galvojame, kad per Liepą, rūpiutį ir spalį dar 16 tūkstančių bent jau laukiama atvykstant į salas. E, taigi jau kalbėsime apie 22 tūkstančius. Na ir e, sakiau, kad iki metų pabaigos norėtume turėti nedaugiau kaip 10 tūkstančių salose. E, vadinasi, mes e, žeminėje Graikijoje e, turime e, sukurti bent 2 tūkstančius vietų. E, yra taip pat ir e, laisvanoriškai grįžtančiųjų kategorija. E, tai aišku, e, lygia greta eina su mūsų pastangomis paspartinti prieglopščio procedūras. Turime neužmiršti, kad pabėgėlių ir migracijos uh, problemams e, įtaką daro daug veiksnių, o 17-18 metų e, situacija e, buvo įtakota visų pirma karo ir migrantų srautų į Turkiją iš Irako ir Afganistano. E, būtent tai darė įtaką, įtaką situacijai. E, taip pat tenka kovoti su žmonių gabentojais. Ir trečia, e, turime spręsti problemas su Turkija. Tenka spręsti problemas su Turkija. Uh ES e, akim žiūrint, neįmanoma išspręsti pabėgėlių ir migrantų klausimų, jeigu nevyks e, e, dialogas su Turkija. Reikia galvoti, kas ir kaip apmokės tų trijų milijonų žmonių buvimą Turkijoje. Aišku, e, kariškai e, iš karinės e, pozicijos žiūrint, galbūt galime dislokuoti armiją prie mūsų sienos ir taip toliau, tačiau tai tikrai neišspręs visas problemas, gali tiesiog visai neigiamai paveikti visą mūsų istoriją. Dėkuoju, dėkuoju, ministrė. Norėčiau priminti jums, kolegos, kad ministras atvyko vakar. Jis atsakė daug išsamių klausimų apie e, prieglopstį ir daug kitų susijusių klausimų. Jis ir jo komanda ryšys tarp e, mūsų komiteto ir ministro ministerijos e, yra labai stiprus Aš noriu pasakyti, kad parlamento atstovai, ne mes tiesiogiai dalyvausime vadovų taryboje, bet noriu pasakyti, kokia yra dauguma, girdėjote, ko mes norime iš tarybos. Ir tas iškelimas centrų į trečiasią šalis mums kelia dėl surūpinimą, mes nemanome, kad tai pasiteisintų. Tai yra trum, būtų trumpalaikis košmaras, jeigu taip atsitiktų. Ir E, mes e, norime, kad tokie argumentai atspindėtų taryboje. Taigi mūsų pozicija yra tikrai tvirta, kolegos išsakė savo nuomonę ir vakar taip pat girdėjote apie tai. Ačiū Jums ir Jūsų komandai ir sėkmės dirbant toliau, tvarkant situaciją salose. Ačiū Jums, gerbiamas pirmininkė, už Jūsų nuoširdų prieimimą, už tai, kad suteikėte galimybę kalbėti Europos parlamente, kalbėti parlamento nariams. Tikiuosi, kad Jūs e, neišvaistėte laiko klausydamas manęs, kad mes iš tikrųjų uh, turėsime dar galimybių pasikeisti mintimis ir ieškoti praktinių sprendimų dėl kiekvieno klausimo. Jeigu norite atvykti į Graikiją, mielai jūs priimsime, ne tik jūs asmeniškai kviečiu, jūsų komitetą taip pat ar kitus komitetus, delegacijas, kad pasižiūrėtumėte, kas vyksta Morijoje, Eleonoje ir kitur visuose centruose. Dėkoju. Norėčiau dar pasakyti, kad pranešėjai, kurie rengia pranešimus dėl Dublino, e, lankėsi salose, jie yra ir posėdė. Ačiū Jums dar kartą. Uh, Kolegos, kitas darbo tvarkės klausimas dabar, penktasis valstybėms narėms gairias numatomas, e, kurios turi užkirsti kelią kriminalizavimui. humanitarnės pagalbos. Tikriausiai žinote, apie ką rezoliucija tai yra Gegužės 24 koordinatoriai nusprendė e, pateikti rezoliuciją Liepos mėnesio plenarniai sesijai, siekiant kreiptis į komisiją ir prašyti, kad būtų parengtos gairės dėl taip vadinamos e, palengvinimo migracijos e, direktyvos įgyvendinimo. Direktyva numato de, valstybėms narėms parengti, par, numato galimybę valstybėms narėms parengtis E, sankcijas nereguliariai atvykstantiems migrantams. E, taip pat direktyva numato išimtis, jeigu e, asmenys siekia humanitarinės pagalbos prieglopščio. Dar reikia patikslinti, kaip tos gairės turėtų atrodyti gyvendinimo. Yra pateiktas jau tekstas rezoliucijos mūsų projekto pirmadienį, birželio 25 balsuosime dėl jo rezoliuciją rengiama tam, kad mes galėtume bent diskusiją, į kurią buvo atsakoma žodžiu pagal 128 taisyklės penktą dalį ir e, tai buvo padaryta birželio 12 dieną šių metų. Šis klausimas yra labai sudėtingas, dabar norėčiau suteikti žodį šešėlėms pranešėjams ir pirmasis yra Frankas Engelis. Prašom. Dėkuoju, Klodai. Jau sakėte, kad mes šiuo tekstu norime papildomų aiškumo, teisinio aiškumo priemonių, e, kad būtų aišku, kas yra tas palengvinimas, kas ne. E, pa, palengvinimas neteisėto sienos kirtimo. E, matome, kad E, per praėjusius mėnesius ir metus kertama taip siena ir dažnai humanitarinė parama, e, pagalba e, gali būti supainiota su palengvinimu migracijos. Ir mes savo rezoliucijoje prašome tam, kad atsirastų ateityje gairės dėl to, kas iš tikrųjų yra teisėta teikiant pagalbą migrantams ir kas ne ir kokiomis aplinkybėmis tą galima daryti. Taip pat e, rezoliucijos tekste norime pasakyti, kad norime, jog nebūtų pamiršti humanitariniai veikiai, kurie prisideda prie gyvybių išsaugojimo dirbdamos koordinavimo darbą su nacionalinės institucijomis, taip pat kurios atsakingos už e, gelbėjimą, gelbėjimo operacijas. Taip pat E, jos yra tarsi atsvara e, vyriausybėms, kad jos taip pat neveiktų nevaržomai. Tokiu būdu atsiras teisinio aiškumo humanitariniams veiksmams e, viduržėmio jūroje ir tai turi daryti su Elgesio kodekso humanitarinės pagalbos teikėjams viduržėmio jūroje, kurį taip pat svarstome. Mes Žinome, aišku, kad Libija niekuomet nėra apibrėžusi paieškos ir gelbimo zoną už, e, prie savo teritorinių vandenų. Tai yra sudėtingas klausimas ir jis nėra toks aiškus, kaip turėtų galbūt būti ar kaip yra kitose pasaulio dalyse, bet mes būtent dirbame tose situacijose ir mums reikia aiškumo, reikia, kad visose sektoriuose jis atsirastų. Dėkoju Frankai, ačiū už konstruktyvų požiūrį. Kaip ką tik tai sakėte, sudėtingas yra regionas, kuriame, veik, regionas, kuriame veikiame ir reikia siekti kaip galima daugiau teisinio aiškumo šioje srityje. Dėkoju Jums. Dabar Alaho AKR vardu turėtų pasakyti, jo nėra, ar kas nors norėtų pasisakyti. Jūs tikrai nesate EKR, dabar kalbu apie EKR, nieko nėra šios frakcijos, tuomet Alde šešilinė pranešėja Cecilija Virkštrom. Prašom. Ne visi mikrofonai veikia, mano nebeišsijungia, pavyzdžiui. Mm, gaila, bet kažkas atsitiko su mikrofonais. Atsiprašau, Cecilija, mano nebeišsijungia mikrofonas. Atsiprašau, Cecilija, reikia, kad kažkas pasikonsultuotų su technikais, ką daryti. Techninė problema iškyla, mano mikrofonas nebesijungia, dėl to gali atsirasti trūkdžių, reikia truputėlį palaukti ir pažiūrėti, ar galima ją išspręsti. Nežinau, kas atsitiko. Niekieno e, mikrofonai nebeveikia. Deja, e, reikia spręsti šią techninę problemą. Vertėjų mikrofonai taip pat nebeveikia. Aš galiu tapti aukščiausiųjų lyderių, nes tik mano vieną mikrofonas veikia, sako pirmininkas. Kolegos, labai atsiprašau, bet teks poros minučių pertrauką padaryti, kol bus išspręsta e, problema su mikrofonais. Tik tai vienas, mano mikrofonas veikia. Tikriausiai ne vieno iš jūsų neveiks. Bandoma išspręsti šią problemą. Kolegos technikai bando išspręsti problemą. E, tikiuosi, kad balsuoti sugebėsime laiku, kaip numatyta. Kolegos, tikriausiai pastebėjote, kad kilo techninė problema, jūsų mikrofonai neveikia, mano veikia. Technikai bando problemą išspręsti, bet kolegos, aš nenoriu nukelti vėlavimo, atsiprašau, balsavimo ir uh, Jeigu turite kokiu nors problemų, pasakykite. Jeigu norite ką nors pasakyti per balsavimą, e, pakelkite ranką, e, kalbėkite ne į mikrofoną ir galbūt kaip nors sugebėsime išversti jūsų pastabas. Jums sutinka? Tai visi girdėjote, ką sakiau. Gerai, balsuosime tuomet. Pone Bekerė, ar jums tinka? Gerai. Gerai. Tuomet balsuokime, tačiau negalite jūs kalbėti į mikrofoną, kol nebus išspręsta ši problema. Pradedame balsavimą. Pirmas klausimas, dėl kurio turime balsuoti, tai yra šeštas punktas ir aš turiu perskaityti jums informaciją. Tai yra e, dėl keitimosi duomenų su Kroatija gyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis. Jūs gavote iš anksto pranešimo projektą, jis yra tarp jūsų dokumentų, jokių nėra pakeitimo. Aš neprašysiu pono Štetnos pasisakyti, nes mikrofonai neveikia. Jeigu jūs sutinkate su tokia, tokiomis ypatingomis aplinkybėmis, tai siūlau patvirtinti pranešimą su paprastinta procedūra be prieštaravimų. Niekas kitas irgi neprieštarauja. Tuomet pirmasis balsavimas. Tai yra pono Leners pranešimas. Visi pasirengę? Pirmas balsavimas, pranešėjas ponas Lenars, Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams gražinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta 39 už, 7 prieš 2 susilaikė. Kitas balsavimas - Šengeno informacinės sistemos sukūrimas, veikimas ir naudojimas. Ponas Koelio yra mūsų pranešės, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta Dar vienas pono Koelio pranešimas dėl Šengeno informacinės sistemos taip pat dėl bendradarbiavimo baudžiamosiuose bylose teismų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 42 už 5 prieš, vienas susilaikė. Kitas pranešimo projektas dėl darybų pradžios, dėl keitimos esmens duomenimis tarp Europolo ir Jordanijos kompetentingų institucijų. aštuoni iš viso klausimai susijęs su tarptautiniu sutarimu tarp Europolo, Jordanijos, Turkijos, Izraelio, Egipto, Maroko ir Tuniso kad e, būtų galima supaprastinti balsavimą. Daug pakeitimų kartojasi, kompromisai taip pat yra bendri. Visiems klausimus šešėliniai pranešėjai ir aš siūlome balsuoti nuo 2.18.2.60 e, dėl Jordanijos, toliau septyniose kitose dokumentuose atsispindi tie patys pakeitimai. Ir jeigu bus šiame pirmame pranešime balsuojant pakeitimai atmesti ar patvirtinti, tai bus ir dėl kitų pranešimų laikysime, kad e, balsavome ir dėl kitų. Sutinkate visi su tuo. Aš suprantu, kad neveikiant mikrofonams sunku bendrauti. Šiandiena nėra labai gera diena, bet šiaip viskas vyko puikiai iki šios minutės. Niekas neprieštarauja, jeigu ir prieštarautumėte, aš jūsų negirdėčiau, taigi balsuokime. Kolegos, jeigu tikrai norite ką nors dėl labai rimto klausimo pasakyti, jeigu prieštaraujate iš esmės kažkam, kelkite rankas 12 pakeitimas. Dabar prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Greičiau bandysiu, sako pirmininkas 14. Prašom balsuoti. 14. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Prašom balsuoti. 15. Baigiame. Patvirtinta. Kolegos, aš suklydau. Mes nebalsame dėl 13 pakeitimo, atsiprašau. Grįžkime į pirmąjį puslapį. 13 pakeitimas. Prašom balsuoti. 13 pakeitimas. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Grįžtame mm, prie kito pakeitimo 19. Periname tai yra prie kito 19. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečiasis kompromisas. Balsuokite. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. Penktasis kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 33 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 34. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau, sako pirmininkas, atmesta. 36 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 39 pakeitimas. Balsuokite. Iš naujo reikia pradėti. Aparatai atrodo irgi labai gerai neveikia. 39 prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Ar norit kas nors pabandyti pažiūrėti, ar veikia jūsų mikrofoną. Ne, neveikia. Atmestas pakeitimas 40 dabar. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 41. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta 42. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 403. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 44. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 47. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. E, penktasis pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Penktasis. Balsuokite. Dar balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta šeštasis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuntasis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintasis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Nurodomosios dalys. Pirmasis pakeitimas. Balsuokite. Balsuokite. Pasavimas baigtas. Priimta. Antrasis pakeitimas. Balsuokite. Pasavimas baigtas. Priimta. Trečiasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Pasavimas baigtas. Atmesta. Dabar paskutinis balsavimas, taip pat vardinės, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta 44 už, 2 prieš, 3 susilaikė. Kolegos, dabar Turkijos klausimas. 14 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 17 pakeitimas, prašom balsuoti. Septynioliktasis pakeitimas, prašom balsuoti. Sulėtėjo aparatai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 19. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 21 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 pakeitimas, prašom balsuoti. Džiudis. Turi kalbėti, dėja negali kalbėti mikrofoną, bet e, labai garsiai ir šiaip kalbė. Aš nesakiau nieko, sako pirmininkas. Vertėjai atsiprašo, bet negirdi kalbėtojas. Judith. Atsiprašau, kad kalbėjau apie tavo balso garsumą, bet e, antras pastebimas, tu teisi kaip visuomet. E, tikrai, e, ponė Sargentinė yra teisi, mes turime balsuoti dėl 20 pakeitimo. Tikrai apokalipsė negrėsia, nereikia pradėti nuo pasaulio sutvėrimo. 20 pakeitimas. Salės, komentarų salės vertėjai dėja negirdi. Tru, palaukite truputėlį, sako pirmininkas. Kristin, pasitikrinkite, ar tai teisinga iš jūsų pozicijų, bet dėl 15 pakeitimo mes jį laikome patvirtinu, nes balsuodami dėl Jordanijos jau jį patvirtinome. Dėl to reikia balsuoti dėl 20 pakeitimo. Gerai? Grįžtame 20 pakeitimas, trečioji pastraipa. Dvidešimtas pakeitimas trečioji pastraipa. Nenorėčiau uh, dėlsti gaišti laiko. 15 laikome patvirtinu, nes balsavome dėl jo, kai balsavome dėl Jordanijos, o dabar 20 pakeitimas. Įsivėlė klaida, bet viskas e, dabar gerai. Joranai skaitykite, viskas bus gerai. 20 pakeitimas. Aš suprantu, ką jūs sakote, bet turime balsuoti pagal balsavimo sąrašą. Dvidešimtas pakeitimas. Balsuojame dėl 20 pakeitimo. Ar visi jau balsavote dėl 20 pakeitimo, nors ir nenorėjote? Balsavimas baigtas, atmesta. Gerai, 25 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 25. Atmesta. 32 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 36. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kolegos, 49 kitas yra pakeitimas. 49. Prašom balsuoti. Turbūt neturėčiau zaiti, kuriame puslapyje. Tai tik 49 pakeitimas sakau, kad prašo balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 51. Atsiprašau, atkrito. 60 pakeitimas. Prašom balsuoti. 60 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Konstatuojamoji dalis C. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ir dabar paskutinis, galutinis balsavimas dėl šio klausimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 41 už 6 prieš 2 susilaikė ir iškart pereikime prie Izraelio. 14 pakeitimas, prašom balsuoti. Izraelis. 14 pakeitimas. Dėl Izraelio balsuojame. Balsuojame, balsuojame. Ar visi jau pasirengė ponė Stevens? Norite dėl darbo tvarkos pasisakyti? Ne, viskas gerai, tuomet balsuokime. Balsavimas baigtas atmestas. Aštuonioliktasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Priimta. Jūs norite dėl darbo tvarkos pasakyti 11 pakeitimas, ponė Stevens. Mes balsuojame dėl Izraelio tikrai dėl Izraelio. Vienuoliktasis pakeitimas. Vienuoliktasis pakeitimas. Izraelis. Niekas nepasikeitė dėl šios pastabos. Balsuojame dėl 11 pakeitimo. Tikrai dėl Izraelio. Devintas puslapis jūsų balsavimo sąrašuose. Devintasis puslapis. Aš tikrai atsiprašau, bet praleidau 43 pakeitimą. Aštuntasis, devintasis puslapis. Susiraskite 43 pakeitimą tame puslapyje ir balsuokite, prašom. Keturiasdešimt trečiasis pakeitimas, ar visi balsavote? Aštuntasis puslapis, balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, konstatuojamosios dalys Prašom balsuoti. Vienuoliktasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Nurodomosios dalys. Nebalsuokime. Atkrito. Geriau balsuokime dėl viso dokumento. Teisingai, kolegos. Dabar balsuojame dėl dokumento viso. Prašom. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Tunisas. Dvyliktasis pakeitimas. Balsuokite, balsavimas baigtas. Atmestas. Ir tikriausiai jums patiks, nes dabar reikės balsuoti dėl viso pranešimo. Galutinis balsavimas, prašom balsuoti. Galtinis balsavimas dėl Tuniso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta 402 už 2 prieš 5 sulaikė Marokas. Kitas klausimas 12 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta Ir kaip visi sako, galutinis balsavimas dėl šio pranešimo, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 42 už, 2 e, prieš, 5 sulaikė. Dabar Libanas, 12 pakeitimas. Prašom balsuoti. Libanas. Nežinau, kodėl kažkas sako Egiptą, kad mane supainiotų. Ar socialistai apsisprendė, kaip nori balsuoti? Dar galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kolegos. 47 pakeitimas, 7 puslapis jūsų balsavimo sąrašuose. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl šio dokumento. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 42 už 2 prieš 5 susilaikė. Egiptas 13 pakeitimas. 13 pakeitimas. Prašom balsuoti. Savaime suprantama, balsavimas baigtas. Atmesta. 16. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 24. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 25. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42. Septint... Dar pirmininkas prašo palaukti. Ne 42, kolegos, o 53, 8 puslapyje. Prašom balsuoti. Penkiasdešimt trečiasis, balsavimas baigtas, atmesta. Konstatuojamosios dalys, penktas pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ir dabar balsuosime dėl viso dokumento. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Alžyras. Dvyliktasis pakeitimas. Alžyras. Dvyliktasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas atmesta. 47 pakeitimas, 7 puslapis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 41 už, 2 prieš 5 susilaikė. Balsavimas baigtas. Kolegos, ačiū Jums už kantrybę ir atsiprašau dėl klaidų. Kolegos, dėl kito klausimo technikai turi e, perkrauti visą sistemą ir reikėtų reikėtų palaukti bent penkias minutės, kol vėl pradės veikti sistema. Taigi pertrauka penkių minučių.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

Uh, Brangus kolegos, teskime darbą. Panašu, kad mikrofonai jau veikia. Dėkojame technikams už pagalbą. Taigi, aštuonioliktas klausimas. Ar visi pasiruošę? Ponas Mardu jį atvykęs. Sorry, colleagues, very confusing. Atsiprašau, kolegos, painus labai rytas. Norėjau pastikslinti, juk mes, ar mes baigėme klausimą dėl e, e, migracijos, nelegalios migracijos, taigi šilni pranešėjai atvyko. Dėl palengvinimo, taigi reikėtų užbaigti galbūt šitą klausimą. Ji tada kaip tik nustojo veikti mikrofonai, tada dabar yra atvykę jau e, šilni pranešėjai, taigi Malan Guė pranešėjas, prašau, steiksiu žodį dėl šios rezoliucijos, dėl garių valstybės norėms, kaip škis kelių manęs pagalbos organizavimui. Dėkoju. Šiandien yra ne, tarptautinė pabėgėlių diena. Tada rezoliucija tikrai teikiama laiku. Manome, kad klausimas yra labai svarbus. 27 tūkstančiai žmonių yra nuskendę viduržėme jūroje. Bet jau tiek žinoma, įskaičiuoti ir nežinomus atvejus bus aišku daugiau. Ir tie, kurie gelbė gyvybės, yra didvyriai. Tiek humanitarinių misijų, tiek NVO darbuotojai, tiek laivyno ar komercinių laivynų jūreiviai. Visi yra didvyriai, jie gelbė gyvybės ir turėtų būti tokiais laikomi. Italijos vyriausybė panašu, kad didžiuosi to, jog laužo tarptautinę teisę ir negerbė pamatinių humanitarinių principų, tiesiog yra žingsnis e, link dugno, labai svarbu tam pasipriešinti. Manau, kad jeigu norime vis tik elgtis teisėčiau ir moraliau negu Amerikos prezidentas, kuris dabar atskiria vaikus nuo šeimų. Mes turime laikytis humanitarinių principų ir teisės. Direktyva mums buvo labai kritiškai, mes labai kritiškai vertiname iš pradžių, tačiau yra numatyta išimtis humanitariniai pagalbai, kad tai neturi būti kriminalizuojama. Taigi vadinasi, jog jeigu asmenys ne, negavo jokios finansinės naudos iš operacijos, tai yra turi būti kriminalizuojami. Reikia užtikrinti, kad valstybės narės pasinaudotų šia išimtimi. Todėl norime ir gairių, tačiau taip pat norime ir užtikrinti, kad komisija taip pat paruoštų savo labai aiškę poziciją. Dėkoju. Dėkoju, Melon. Taip, nemalonu, kad klausimas buvo stabdytas klausimo sprendimas. Džiudis Angetini viena buvo kita narė, kuri, kuri užsima šį klausimą, jį trumpam išėjo, turbūt sugrįž. Tad turbūt eisime prie kito klausimo. Taigi, kaip ne grįžti Argentinį, trumpai leisiu jūs tik žodį pasakyti. Bet kad 25 birželio dieną bus toliau balsavimas Libija dėl šio klausimo. Dėkuoju visiems už kantrybę. Toliau. Eikime prie darbo atvarkės. Aštuntas klausimas. Sveikinu su ponu Mordiu. Jis pateiks informaciją dėl esamos situacijos, dėl ES ir admisijos sutarimų ypač turint galvoje jungtinių redmisijos komitetų darbą. Sveiki atvykęs, gal direktorių pavaduotojau, ponė Mordu. Dėkoju Simonui už tai, kad nuolat atvyksta pas mus, reguliariai pateikia naujausią informaciją, taip pat vyksta ir atskiri susitikimai. Labai tuo džiaugiamės, labai džiaugiamės už, už tokį pasišventimą darbą. Komisija turi teikti informaciją kas šešis mėnesius dėl redmisijos sustarimų įgyvendinimo. Taip pat dėl to, kaip vyksta darbas bendruose redmisijos komitetuose. Taigi buvo patikta informacijos raštu dėl naujausių susitarimų ir kitų, admisijos susitarimų ir kitų susijusių susitarimų. Steiksiu žodį ponui Mardu. Norėčiau pasakyti, kad iš Libė komiteto perspektyvos nerima kelia kai kurie sustarimai, kurie panašu, kad gali apeiti mūsų prioritetus ir kai kurios tarptautinius sustarimus. Taigi vėl norime atkreipti tai dėmesį ir į prerogatyvas turimo šiais klausimais. Bet dar kartą asmeniškai dėkoju už tai, kad atvyko, atvykstate nuolat teikti informaciją. Tad prašau, žodis jums. Atsiprašau už tai, kiek E, kad, kad daug, daug delegatų išėjo, bet po balsavimo taip jau būna. Dėkuoju. Gerbiamas pirmininkė, garbėjai parlamento nariai, dėkoju už tai galimybę Jums patikti naują informaciją apie mūsų darbą. Manau, kad mums tai yra didžiausias iššūkis migracijos valdymo srityje. Gražinimas tų, kurie neturi teisės būti ES. Taip pat čia matome ir trečių šalių pareigojimus priimti tos asmenis. Kalbant apie redmisijas, norėčiau pradėti vis pirma nuo pagrindų. Mūsų, tai nėra vienintelis mūsų strategijos tikslas, tai nėra vienintelė priemonė, kaip mes valdome migraciją, kaip žinote. Mūsų tikslas ir toliau išlieka turėti stabilę, nuspėjimą sistemą, kuri tinkamai subalansuoti solidarumą ir atsakomybę. Iš vienos pusės taip pat ir sažiningumą iš kitos. Ir kalbant apie gražinimus ir admisijas, mes siekiame, kad humaniškai būtų sutvarkomas vienas didžiausių reiškinių, kokius kad dabar sudarime. Holistiškai tai žiūrime, norime performuoti prieglupščio sistemą, numatyti saugius teisės kelius į ES ir dalis atsakomybę su partneriais ES viduje ir už ES ribų. Manau, kad mūsų pastangos geriau saugant ES sienas ir kovojant su migracijos priežastimis bei gerinant migrantų apsaugą bei kovojant su kontrabandininkais, jau duoda šios pastangos rezultatų. Tačiau, na, nereikia turbūt, mm, negalime nusiraminti jau. Mes bendraujame su Junktinių tautų pabėgėlių biuru Libijoje, padedame žmonės gražinti į Nigeriją, į kitas šalis. Ir kaip buvo 7 metų gegužė pradėta ši sistema. Per 20 tūkstančių migrantų padėjome grįžti namo, kurie buvo įstrigę ir padėjome jiems integruotis. Jiems 10 tūkstančius migrantų padėjome reintegruotis. Taip pat mūsų pastangos yra spartinamos, didinamos. Kovojame su tais, kurie daugiausia kančių sukelia migrantams, tai būtent kontrabandininkai. Žinau, šitą pavyzdį iš Nigerio. Remiame Nigerio vyriausybę ir Jie suėmė 87 e, žmonės, 79 e, apkaltino žmonių kontrabandą. Mes taip pat didiname gelbėjimo operacijas dykumoje, nes daugiausia operacijų vykdoma jūroje, tačiau svarbu ir dykumoje gelbėti žmonės, nes išgelbėjome per 1100 žmonių, kurie buvo pal palikti likimo valiai dykumoje kontrabandininkų. Toliau, pamatinės priežastis. ES patikos fondas Afrika jau finansuoja labai daug operacijų. 146 programos įvairiose regionuose, 2,4 milijardo eurų jau paskirta. Ir net ir dabartinėje sutinko situacijoje mes dirbame su valstybės narėmis, raginame numatyti teisėtų kelių į Europą daugiau. Taip pat yra pilotinis projektas Afrikoje šioje srityje. Ir norėčiau pabrėžti visą tai jau pačioje pradžioje. Noriu pabrėžti, kad dirbame šiose srityse, kad Europa nebūtų kokia nors tvirtovė, o kad tai būtų saugi priebėga tiems, kam reikia pagalbos. Tačiau tam, kad galėtume įgyvendinti savo standartus, reikia užtikrinti, kad prieglobstai teisime tik tiems, kam to reikia. O tie, kas negali gauti jokios paramos, kurie po prieglobščio procedūrų negali likti, jie turi būti gražinti. Lapkričio mėnesį teikime informaciją ir na, aš suprantu, kad neturime labai daug laiko šiandieną, berods iki pusė pirmos ir tai tik tais vertėjai, tad neskaitysiu visos informacijos, kuriems buvo uh, atsiusta, tačiau tai noriu atkreipti dėmesį pačius naujausius dalykus ir tuomet, žinoma, galėsime galės atskirti klausimus aptarti kitas šalis. Taigi trumpai pakartosiu laikomi ES teisės, žmonės gali būti gražinami tik tais po individualaus ir išsamaus vertinimo. Kiekviena atvejaventa atskirai yra saugikliai, kad visi gražinami asmenys turėtų saugiklius ir siekiam užtikrinti, kad valstybės narės turi užt... vertinti riziką, kad nebūtų patekti pakartot gražinimo principas. Eurostat teikia informaciją, pati naujausia statistika dėl gražinimo. Simtomis metais tai yra statistika, aš jau esu pateikęs e, statistiką mūsų laiške. Ką matome Europoje? Matome, kad migrantų skaičius, kurios, kurios reikės gražinti, e, didėja ir didės. Matėme tam tikrą piką 15 metais atvykstančių migrantų ir dabar jau baiginėjimas ganėti daugumos jų e, paraiškos. Taip pat matome, kad mažiau teikiama priglopščio. Nuo 58 procentų iki 26 procentų sumažėjo ir galiausiai 21 procentų sumažėjo 7 metais teikiamo priglopščio. O tai reiškia, jog daugiau asmenų reikės gražinti. Ką dar matome ir kas taip pat yra labai svarbu, kalbant apie Eurostato statistiką, kad bendras gražintų asmenų skaičius e, mažėjo beveik 20 procentų įvairiose šalyse. Nuo 22 tūkstančių 16 metais sumažėjo gerokai iki 7 metų. Taip pat ir matome, kad nuo 46 procentų sumažėjo asmenų skaičius, kurie gražinami Europos Sąjungoje. Taigi labai daug asmenų vakarų Balkanuose e, gražinami ten yra, dažniausiai paprasčiau jas gražinti. Ką dar matome pastaruoju metu? Vėlgi matome, kad e, lengviau gražinti bendravešias šalis. Manau, kad taip pat todėl, kad sudaryta yra redmisijos sustarimų, taip pat e, čia ir Frontex parama naudinga, tas valstybės narės vis labiau, vis dažniau gali gražinti migrantus, nelegalius migrantus Tačiau taip pat matome, kad iš nebendraujančių šalių migrantai, tai yra tų šalių, kurios nenori su mumis bendrauti, ritmis klausimų migracijos skaičius čia iš tų šalių daugėja. Ir tai yra problemiška, nes labai daug tokių žmonių atsiduria neiškia situacija Europos Sąjungoje. Jie negali likti Europos Sąjungoje, tačiau jų šalis jų nepriima atgal. Turbūt ateitis priklausys nuo to, ar pavyks pagerinti bendrabiavimą su kilmės šalimis ir ar pavyks pagerinti uh, valstybių narių efektyvumą užtikrinant gražinimus. ES dar viską gali, kad paremtų valstybės narės, taip pat ir pasienio ir pakrančių apsaugos tarnyba gali prisidėti prie gražinimo operacijų. Noriu duoti pavyzdį. Iki šių metų balandžio pakrančių pasienio apsaugos agentūra 111 koordinavo gražinimo operacijų 16 metais tokių buvo 39. Taigi matote didelį padidėjimą. Taip pat sudarėme sutartis dėl gražinimo ir integracijos tinklo. Per tą tinklą konsultuojame valstybės narės. Tinklas pradės veikti nuo 1 Liepos dienos. Tai turėtų padidinti gražinimo efektyvumą iš ES. Siekiama palengvinti gražinimą ir taip pat numatyti reintegracijos paketus tiems, kas savanoriškai grįžta. Noriu beje pabrėžti, kad mes teikiame preferenciją savanoriškiams grįžimams. Ir matome, kad jau valstybės narės turi funkcionuojančią e, savanoriškų grįžimo su parama. Kai kuris atvejais tai finansuojama tiesiog iš ES lėšų. Pažvelgiai į savanoriškus grįžimus, vėlgi matome tam tikrą mažėjimą pagal pasinius duomenis 20 procentų. Tačiau, kas yra labai svarbu ir ko siejasi e, savanoriški ir privestiniai gražinimai, tai kad savanoriški gražinimai daug geriau pasteisina tuo met, kai šalia to lieka galimybė, kad asmo bus gražintas prie prievartą. Jeigu nelegalus migrantas nebendradarbiauja, tai yra galimybė gražinti per prievartą. O jeigu tokia galimybė yra, tai tuomet e, tas asmo turi daugiau paskatų sutikti su savanorišku grįžimu. Tad būtent čia reikia daugiau bendrabiavimo su kilmės šalimis ir taip pat būtent čia matome, kad ES sprendimai turi, gali duoti labai daug pėtinės vertėjas, turint galvoje, kad kartais sutarimai tarp valstybių narių, atskirų valstybių narių ir kilmės šalių būna fragmentuoti, nes valstybės narių kartais turi savų susitarimų. Pirmininkas jau paminėjo toje tai pradžioje, parlamentui yra labai svarbu numatyti teisinius įsipareigojimus ir komisijos preferencija taip pat yra visuomet įgyveninti teisinius sustarimus, sudaryti formalius redmisijos sustarimus, kad tik tai yra įmanoma. Esame tai padarę su daug šalių, netgi pasakyčiau su dauguma šalių, bet Šalia to reikia turėti galvoje, kad savo piliečių prieimimas, kai tie piliečiai nelegaliai išvyko į kitą šalį, jau yra įsipareigojimas, kur šalis prisima tarp, pagal tarpinius sutarimus. Ir na, tai šios šalis yra įvairių politinių situacijų, administracinių taip pat problemų. Tad svarbu didinti bendrabiavimą, siekiant užtikrinti rezultatus ir tuo pačiu Reikia užtikrinti pagarbą tarptautinė teisė ir ES teisė. Todėl kartais reikia sudaryti praktinius sutarimus. Kartais tokiais atvejais, kai partneriai nenori sudaryti formalaus redmisijos, redmisijos sustarimo. Taip pat būna sudaromi ir teisiškai neįpareigojantis redmisijos sustarimai, kurie nesukuria naujų teisių ar pareigų, bet numato tam tikras operatyvinės taisyklės, procedūras, kaip bendrabiauti gražinant tų šalių piliečius. Ir e, toks darbo būdas taip pat davė puikius rezultatus jau tais metais. Gerokai sumažėjo atvykstančių asmenų į ES aš, aš, asmenų skaičius. Dėl to, kad pavyko suvaldyti migracijos krizę, mes taip pat matome ir koreliaciją tarp šio sumažėjimo ir tarp naujų sutarimų poveikio na, sunku tai iš tikrųjų statiškai įrodyti, tačiau mes jau matome, kad tie nustarimai atbaido mm, atvykstančius asmenis. Taip pat matome, kad tos šalis, kurios mažiausiai bendrabiavo anksčiau, anksčiau pavyzdžiui, Etijopija, Gvinėja, Bangladešas, jau po truputį galiausiai prisima atsakomybę už savo piliečius, kurie neturi teisės būti ES ir įgyvendina procedūras, dėl kurių buvo starta, tai yra identifikavimas, dokumentų uždavimas Tai yra didžiulis pokytis nuo mano paskutinio apsilankimo čia, kai teikiau jums informaciją. Matome konkrečius rezultatus ir valstybės narėse taip pat, net, netgi jeigu ta, tie pirmieji žingsniai gal kas dar nėra dideli, pirmis, pirmieji skaičiai dar nėra dideli. Vėlgi nekartosiu visų tų skaičių, kurie yra raštu jums jau perduoti. Manau, kad galima pateikti ir daugiau informacijos ir manau, kad jau šiame dokumente pateikti daugiau informacijos negu pateikta ankstesniuose, ankstesniuose atvejais. Taip pat nenoriu kartuotis toks pasakyta, jau šeštą dieną mūsų ataskaitoje. Na, šiek tiek paminėti porą pavyzdžių, pozityvių pavyzdžių, kur matome rezultatus gerus per kelius mėnesius. Tačiau jeigu beje nu, nepaminėsiu kokios valstybės vienos ar kitos, tai nereiškia, kad su juo nėra jokių pokyčių. Taigi tik tais keli pavyzdžiai kur per kelias, kelias savaitės arba mėnesius buvo padėta pažangos. Pirmiausia, Gambija. Ir čia taip pat sudarytas ne, teisiškai nesipareigantis sutarimas su Gambijos vyriausybė. Gambijos vyriausybė informavo, kad jie pritarė tam tekstui, kurį mes vadiname gerąją procedūrų praktiką identifikuojant e, grandinus asmenis, kur gegužės mėnesį jie tai patvirtino. Taigi dabar tai įsigalios beras per pusę metų turi įsigalioti tai, jie prašo tam tikrą perinimo laikotarpį, tačiau sutarimas iš principo jau tenais yra. Kitas dalykas - Afganistanas, vėlgi labai aktuali šalis, parlamentas daug dėmesio tai kreipia, norėčiau atkreipdėmėsi į labai geras žinias. Po paskutinio valdybos sustikimo, Europos priklaušio paramos biuro sustikimo, e, kuriam dabar vadovauja puikus vadovaujantis direktorius, buvo patvirtintos gairės Afganistanui. Tai yra tam tikras produktas, kuris buvo paruoštas e, bendro vertinimo pagrindu. Visiems narėjams bendrai vertinant situaciją, tuo pačiu padedant geriau diferencijuoti Afganistano atskiras provincijas ar regionus. Ir tai labai svarbus dokumentas, labai svarbi priemonė, nes tai gali padėti užtikrinti geresnę konvergenciją tarp sprendimų, kurie priimami Afganistano klausimu. Afganistanas ir toliau yra viena svarbiausių kilmės šalių. Šiektais metais tai buvo antra šalis. 180 tūkstančių prašytojų priglopščio iš ten atvyko. 7 metais sumažėjo 48 tūkstančių. Taip pat matome, kad labai sumažėjo suteikiamų priglopščio statusas e, nuo 60 procentų iki 40 procentų. Pasirašėme 16 metų spalio mėnesį bendras tarimas Afganistanu dėl tolesnį kelią pirmin ir sklandžiai perinama prie redmisijos procedūrų. Gegužės mėnesį Kabule vyko bendros darbų grupės posėdis, kuris leido aptarti įvairius operatyvinius klausimus, taip pat ir, pavyzdžiui, vizų klausimą, lydintiems asmenims, videokonferencijas, tais atvejais, kai šalyje nėra Afganistano ambasados ir taip pat labai um, aiškiai atskiriami atvejai, visi svarstome atskirai. Toliau Bangladešas. 17 metais Bangladešo piliečiai buvo, piliečių buvo daugiausiai iš ne Afrikos atvykstančių piliečių, kurie atvyksta į ES. Ir parengėme standartinės procedūras jų identifikavimui ir gražinimui. Dėl jų starta buvo rugsėjo mėnesį pernai balandžio mėnesį vyko antras bendro darbo grupės posėdis. Užsienio ministerija įsipareigojo paspausti ambasadas dėl tikrai patvirtintų atvejų, kad būtų išduoti kelionės dokumentai tiems asmenims, kurių kol dar neišduoti. Taip pat buvo patvirtintas politinis pareigojimas užtikrinti geresnį standartinių procedūrų vykdymą. Toliau Etijopija Žinau, kad jūs e, labai domino šis klausimas anksčiau. Kitais metais buvo patinas sutarimas, numatyti terminai ir buvo nusitis tarnybos, kurios turi išduoti kelias dokumentus, nes tai buvo didžioji problema su Etiopijos piliečiais iki šiol, nes buvo neišduodami kelionės dokumentai, kai jie nesanškų nes, būdavo gražinami. Tačiau tai yra tarptautinis įsipareigojimas ir vis tik e, šalies misijos, kad šalyse turi išduoti tokius dokumentus, kai tapatybę patvirtinimą. Ir baigsiu, e, suprasdamas, kad mums dar reikia vis tik vertimo ir klausimams. Taigi, baigdamas paminėsiu gynėją. Tai buvo tarp trijų didžiausių šalių, iš kur atvyksta migrantai. Tačiau Praeitais metais Liepos mėnesį buvo pasirašyta gero, buvo parengtas geros praktikos dokumentas, jis buvo jiems labai naudingas, turint galvoje, kad šalis sudarė su administracinėmis problemomis. Taigi matome, kad kurios valstybės narės ėmėsi naudoti šių procedūrų, rezultatai yra teigiami, tačiau norėtume, kad valstybės narės plačiau tuo naudotųsi. Taip pat matome, kad šiek tiek gerėja santykės konsulatais ir matome, kad rengiamos bendras skrašimo operacijas jau sėkmingai. Taigi yra lietos pažangos, tačiau matome, kad e, gražinimai tampa vis realesnė galimybė, taip pat ir per privatą gražinimai, o tai padeda oriai gražinti savanoriškai žmonės. Dėkoju. Okay, thank you very much, Simon. We, we only have uh, just a few minutes. Dėkuoju, Simonai. E, kelios minutės liko klausimams užduoti, nes pusė pirmos vertėjai nutrauks darbą. Stieks žodį dabar paklaus. Pradėsim nuo Mari Kristin. Dėkuoju, pirmininkė. Šiandieną pabėgėlių tartotinę dieną minime. Ir nuo pernai 3 milijonais padaugėjo pabėgėlių. Du trešdaliai iš tų asmenų pagal vyriausiųjų e, tautų e, pabėgėlių reikalų komisarai yra iš Sirijos, e, Pietų Sudano, Afganistano. Man yra sunku kai ką suprasti šioje srityje Europos Sąjungoje e, prieglopščio taisyklės tarsi buvo vienodas visoje Europos Sąjungoje. Visi trečiųjų šalių piliečiai turėjo valstybėse nese vienodas galimybės. Taip turėjo viskas būti, bet žinome, kad taip nėra. Pavyzdžiui, afganistaniečiams yra taip vadinamas antrinis judėjimas nemažas tarp Vokietijos ir Prancūzijos, nes e, Prancūzija e, kelia labai didelius reikalavimus. Ir Aš išklausiau jūsų labai maloniai ir jūs e, kalbėjote apie savanorišką gražinimą, bet aš manau, kad mes e, turime ir laikytis to savanoriško grįžimo principo, nedaryti to privaloma. Reikia atsižvelgti į konkrečiai kiekvieno žmogaus situaciją. Ir taip pat e, dėl šalių prievalius priimti pabėgėlius Pagal 13 visuotinės žmogus teisų deklaracijos straipsnį kiekvienas žmogus gali išvykti iš savo šalies, kaip mums suderinti skirtingus e, tarptautinius dokumentus ir nuostatas. Taip pat e, klausimai dėl dokumentų, e, tapatybės, pavyzdžiui, kaip yra su Etijopijos piliečiais ar su sudaniečiais. E, žinome, kad iš Prancūzijos 250 žmonių buvo gražinta į Sudaną ir kai kurie iš jų e, patyrė kankinimus vos grįžę į savo šalį sakoma, kad sumažėjo prieglopšio prašytojų pabėgėlių mm, skaičius sumažėjo ES, bet jeigu žiūrėsime, kas įvyksta visame pasaulyje, mes turime suvokti, kokia yra padėtis ir mes turime pasirengti tam, nes kitaip situacija gali tapti nevaldoma. Ana Gomes. Dėkuoju. Ponas Mordiu, visiškai pritariu e, kolegiai ponė Veržia. Ką tik grįžau iš mūsų komiteto išvykos į Kataniją. Ten e, pamatėme, kad e, migrantų ir pabėgėlių srautas dramatiškai sumažėjo. Bet ten taip pat e, pamatėme ir dabar jau suvokiu, kad e, kai kurios valstybės narės e, e, savo norų leidžia e, mafijai ir e, žmonių gabenimo tinklams e, tyčia užsimti šituo verslu, o ne dėl to, kad nesugeba to suvaldyti. Mes matėme, kad atvyksta į Katanijos uostą keltai. Ir mes girdėjome apie tai, kad vyksta e, didžiulio masto e, nelegali priekyba ES vizomis Maltos vizomis, kitų šalių vizomis ir tada žmonės turintis tokias nelegalias vizas gali patekti į keltą ir atvykti į Kataniją e, oro uoste tuo pat metu kyla tokias pačios problemas. Taigi valstybės noris pačios nori, kad tie žmonių kontrabandistai savo verslą tą ir plėtoti, plėtotų. E, jūs kalbėjote apie pabėgėlių reikalų komisaro, e, e, kitų remiamas problemas, kurios remia žmonių gražinimą į savo šalis. Kalbant apie Libiją, eina kalba apie sukarintų grupuočių vadų gražinimą. E, ir jie labai aiškiai vadovauja tinklams, kurie leidžia žmonės e, sodinti į laivus, e, kurie E, negali būti sustabdyti operacijoje Sofija dalyvaujančių laivų. E, neleidžia ir kitiems e, žmonės gelbėti, nes ta misija neturi įgaliojimų gelbėti žmonių. Žinoma, atviroje jūroje aptikus, jie tos žmonės išgelbsi, bet neturi įgaliojimų nuplaukti ir specialiai gelbėti tos žmonės. Aš noriu paklausti jų, kadangi užsiminėte apie tą programą, ar komisija gali atsiskaityti e, už tuos pinigus, kurie e, nuėjo tam, kad finansuotų tuos nusikaltelių tikslus. Aš e, kaltinu juos, kad yra su valstybių žinia padedama nelegaliai atvykti migrantams. E, mes turime e, baigti vertėjai turės darbą baigti lygiai pusę pirmos. Pane Sargentinį, e, dėkoju pirmininkė, solidarizuojasi su vertėjų e, veiksmais, aš dėkoju mūsų prelegentui, aš e, pritariu daug kam iš to, ką jūs nuveikėte. Ir aš noriu paklausti, ar kitą kartą jūs negalėtumėte mm, e, pateikti e, statistiką apie tas šalis, kurias jūs dabar čia minite raštu, pateikti mm, e, lentelėje. Jūs dabar minite kai kurios šalis, kurios gražinimo prasme pirmauja ir mums labai svarbu būtų pamatyti E, koks yra rezultatas visų tų readmisijos sustarimų, ar tai būtų formalūs ar neformalūs, ar nesaistantis. E, jūs pasakymo pradžioj nebuvau, bet gal praleidau. E, galbūt kažką. Dėrybos su Tunisu ir Maroku sudėtingos, e, nes ES e, prašo, kad to šalis priimtų atgal e, ne tik tai jų piliečius, bet ir tuos, kurie keliavo per tas šalis į Europą. Tai ar mes tarp ES norų turime taip pat ir norą paspartinti susitarimus su šitais su šitomis šalimis, e, ar prieglaupščio politika, pažiūrėti, kaip ji koreliuoja su gražinimo politika. E, e, nėra ten pažangos, bet ar yra kažkokių žingsnių iš mūsų pusės, kad tos pažangos būtų. Dabar toliau dėl Etijopijos. Aš žinau, kad mūsų darbo tvarkė rytoj apie tai ketinama kalbėti. Aš tą suprantu, bet pasinaudosiu savo šansų ir iškelsiu šią problemą dabar. E, padėtis yra sudėtinga, eina kalba apie sustarimą, kuris viešai nepaskelbtas, bet tai tekstas nutekėjo ir e, dėl jo buvo balsuojama per tarybos posėdį, o konkrečiai Žemės ūkio ministrų posėdį. Paskui e, buvo sakyta, kad tai nėra teisinis dokumentas, negalima juo grįsti kažkokių teisių ir kad ten kalbama ne vien apie savarankišką gražinimą, bet ir priverstinį. Nesavarankišką gražinimą Etijopija nepripažįsta to priverstinio gražinimo. Uh, E, tai netitinka ankstesnių sustarimų su Abidžanu, pavyzdžiui, e, dėl to priverstinio gražinimo ir savanoriško, e, savanoriško gražinimo. Taigi aš noriu ir paklausti, ar yra tokių atvejų, kada dėl kažko balsuojama taryboje ir kai tai tampa pagrindu gražinti žmonės. Ir ar galima būtų pamatyti šitą tek tekstą? E, dvi minutės jums atsakyti, kol yra vertimas, o paskui jau dirbsime vien anglų kalbą. Taigi prašau. Dėkoju, gal e, pradėsiu nuo veržy, ponios veržyje išsakytų minčių. Labai svarbu dar kartą man akcentuoti. E, priverstinis gražinimas nėra įmanomas be individualizuoto proceso, kuris e, smulkmeniškai išanalizuotų e, konkrečią asmens padėtį ir to šalies, iš kurios asmo atvyksta padėtį. Tie dalykai yra įrašyti į mūsų teisės aktus, e, jie leidžia uh, asmeniui, kuriam toks sprendimas gražinti netinka, ginčyti jį teismuose pagal mūsų teisės aktus. Dar kartą sakau, niekada nekalbame apie žmonių gražinimą tais atvejais, kai jų prieglapščio e, prašymai, prašymams yra pritarta ir prieglapstis yra suteiktas Ne vienas žmogus tokiu atveju nėra buvęs gražintas. Tačiau, ir aš turiu pripažinti, kad jūs teisi, tai sakydama, e, egzistuoja didelių skirtumų, e, kalbant apie gražintų žmonių skaičius. E, ir pane Veržyje iš tikrųjų paminėjo, kad tarp valstybių narių tokie skirtumai yra labai dideli, kai kalbama apie žmonės iš Afganistano. Kartais vienas procentas yra pripažįstamas, kartais 99 procentai. E, todėl aš ir sakiau, kad EASA dabar e, E, rengia atitinkamus dokumentus, kurie leistų bendrai suvokti, įvertinti padėtį trečioje šalyje, kad tarp atskirų valstybių atsirastų konvergencija požiūrėse į tai. E, kada ES e, pabėgėlių paramos įstaiga bus paversta agentūra, mes galėsime pradėti efektyviau kovoti su e, tokiu reiškiniu kaip e, geriausias arba palankiausias pabėgėliams šalies ieškojimas. Return is often only used or wanted or accepted by the potential returnees if there is also a perspective of forced return